Šiandienos darbo tvarkė yra gana, gana e, plati, todėl prašyčiau visus susėsti. Pagal darbo tvarkę pirmiausia numatyta pasikeitimas nuomonėmis su Serbijos e, ministru. Paskui susitiksime su ponė Džanela iš tarybos ir kalbėsime apie ginklų neplatinimą, apie Iraną ir e, branduolinio ginklo neplatinimo sutarties peržiūros klausimais. E, visa tai vyko praeitą mėnesį. Po to mūsų laukia diskusija dėl e, Galilėjo dosie. Kalbėsime apie bendrijos e, e, sistemos dvigubos paskirties technologijų e, pervežimui pakeitimus. E, taip pat kalbėsime apie NATO operacijas e, Somalija ir įvyks e, Rygoje įvykusios NATO parlamentinės asamblėjos išvadų pristatymas. Jeigu komentarų dėl darbo tvarkės neturite, tai priminsiu, kad šiandienos posėdis yra transliuojamas parlamento interneto svetainėje tiesiogiai. Vadinasi, galime pradėti iš karto. Gerbiamas Serbijos gynybos ministrė, sveikinu Jūs atvykus į Europos parlamentą. Tai pirmas Jūsų vizitas čia ir aš džiaugiuosi, kad Jūs atvykote. Serbija toliau eina link ES narystės ir saugumo bei gynybos požiūrių E, ši šalis dirba labai aktyviai, labai daug dėmesio tam yra skiriama, nes e, visuomet sakome, kad Vakarų Balkanai yra tos šalis, kurios pasinaudojo Europos saugumo e, paslaugomis, o dabar jie tapo tiekėjais, o ne vartotojais. Serbijos atveju e, padėtis dar jautresnė, nes Serbija yra Europos saugumo vartotoja. E, tačiau e, praeitame amžiuje jos padėtis buvo itin sudėtinga. Visi žinome istoriją ir dabar jau Serbija 21 amžiuje pradėjo gyventi kitaip. Jūsų dėka jums pavyko reformų procesą labai ženkliai pasumėti į priekį, įvyko labai plačios e, saugumo ir karinių pajėgų reformos, jūs pats suvaidinote itin uh, E, svarbų vaidmenį politinėme jūsų valstybės ir regiono gyvenime. Jūs prašėte tarpininkavimo, prašėte diplomatinio, o ne karinio sprendimo, nenorėjote, kad padėtis pablogėtų taip, kaip ji anksčiau e, yra pablogėjusi. Taigi jūsų vaidmo buvo itin svarbus. Serbija atvertė naują savo istorijos puslapį. Prisiminkime mūsų santykius su Serbija. Dabar pamatysime, kad dabar padėtis yra labai gera. Žinoma, reformų reikia, reformas reikia tęsti, jas gilinti. Yra daug opių klausimų, pavyzdžiui, Kosovas Prisiminkime, kad šiandien čia nesusirinkome tam, kad kalbėtume apie stat Kosovo statusą. Mes kalbėsime apie Serbijos kelią į ES, ypač saugumo ir gynybos požiūrių. Čia mes sutelktume dėmesį į tai, ką jūs darote šiuo metu. Ir vien tai, kad Serbija nori prisijungti prie ES saugumo ir gynybos politikos, yra ypatingai svarbus faktas. Serbija nori būti viena iš trečiųjų šalių dalyvaujančių ES e, operacijose. Šiuo metu vyksta dėrybos dėl to. Manau, kad tai tik parodo, kokia patraukli bendroji ES saugumo ir gynybos politika yra kitoms valstybėms. Taigi ta nauja partnerystė bus e, sukurta kaip labai svarbus um, veiksnys. Manau, kad tai prisidės prie jūsų valstybės integracijos į ES. Taigi sveikinu poną Kukan, kuris e, pirmininkauja e, parlamento delegacijai santykiams su Pietričio Europa. Taip pat sveikinu poną Pašką, kuris e, turėtų būti šiame komitete, ir poną Kaciną, kuris rengia pranešimą apie Serbiją. O ponė Ludočiak rengia pranešimą apie Kosovą, tačiau jį prisijungs prie mūsų šiek tiek vėliau. Žodis ministrui. Labai ačiū. Man labai didelė garbė šiandien, e, ponė pirmininkė ir gerbiam parlamentarai, jūs kreiptis. Ponios ir ponai, prieš dešimt metų aš buvau stažuotojas, kaip kai kurie iš jūsų esančių šioje salėje, ir aš labai didžiuojasi, kad vėl čia atvykau. Aš buvau vienas iš pirmųjų Serbijos stažuotojų Europos parlamente 2000 metais. Tada valdžioje dar tebe buvo Miloševičius, todėl nebuvo taip lengva atvykti Europos parlamentą ir jame turėti stažuotę. Aš linkiu jums visiems e, sėkmingai padaryti karjerą ir galbūt tarpti ministrais. Mes kalbame apie Serbiją, ES, apie mūsų integraciją. Ir kalbant apie tai, aš pirmiausia galvoju apie įvairių standartų tenkinimą Serbijos įvairiausiose ministerijose. Mums E, labiausiai rūpi kariniai standartai, kuriuos tengiamės įgyvendinti gynybos ministerijoje. Galima sakyti, kad reformas lengvai gyvendinti, bet e, taip sakysime tik tada, jeigu nežinosime, nuo ko pradėjome. Prisiminkime, kokį paveldą mes turėjome, nuo ko mes pradėjome prieš trejus metus, kai aš tapau gynybos ministru. Mes e, e turėjome labai prastą teisės sistemą ir e, Iki gegužės 15 dienos gynybos ministerija e, dar tebe priklausė e, buvusios Jugoslavijos lygmeniui, o ne Serbijos nacionaliniam lygmeniui. Mes bandėme išspręsti tą problemą, kuri buvo gana sudėtinga, bet. E, ką tu? Galima buvo sakyti, kad mūsų ministerija slėpdavo netgi kai kurių asmenų tapatybę, tačiau dabar po 2005 metų reikalai pasikeitė. Mūsų valstybėje buvo pažeidinėjami e, teisės standartai, reputacija buvo nekokia, be to buvo per daug e, ginklų nesprogdintų, e, kuriuos reikėjo sunaikinti iki 2008 metų, kai baigėsi jų galiojimo laikas. Norėčiau prisiminti prie reglamentų, prie teisinių reglamentų. Galvojame, nuo ko pirmiausia pra galėtume pradėti. Supratome, kad padaryti reikia labai daug ir jau praėjusiais metais mes priėmėme visus šešis įstatymus dėl kariuomenės ir dėl gynybos. Nusprendėme, kad reikia suvienodinti teisėkuros bazę ir pirmą kartą buvo parengta e, nacionalinio saugumo e, ir nacionalinės gynybos strategija buvo nacionalinės e, strategijos peržiūra taip pat parengta. Tai nebuvo taip jau lengva. Be to dar buvo priimta ginkluotųjų pajėgų doktrina. Tas darbas buvo gana sudėtingas. Teisės e, aktų reforma baigėsi tik praėjusiu metu rugsėjo mėnesį. E, 2007 m. birželio mėnesį baigėsi visos reformos kariuomenėje. Dabar mūsų kariuomenės struktūra yra viena geriausių pasaulyje, atitinka NATO standartus, viskas buvo patvirtinta 2007 metais. Galime teikti, kad e, kariuomenė yra visapusiškai kontroliuojama civilių. 2008 metais tai labai aiškiai pastebėjome, kai buvo paskelbta Kosovo nepriklausomybė, visi ambasadoriai ir diplomatai Serbijoje pradėjo klausinėti, ką dabar daryti. E, buvo kreiptas į Serbijos kariuomenę ir mes pareiškėme, kad kariuomenė Serbijoje nedarys nieko, kas netitinka e, įstatymų ar civilių įsakymų. Šioje skaidrėje jūs matote, e, kokia yra karinio štabo piramidė. 2005 metais pirmoji eilutė E, yra leitenantai ir kapitonai, e, pulkininkai ir dabar, praėjus penkeriems metams, piramidė šiek tiek pasikeitė ir labiau e, primena šiuolaikiškas ginkluotasias pajėgas. Nebuvo lengva tuos pakeitimus įvesti, bet padarėme nemažai per trejus metus ir tuo didžiuojamės. Kaip jūs sakiau, taip pat egzistavo kariuomenės populiarumo problema. Tai galėtume pailustruoti 2006 metų skaičiais. Tik tais 91 e, žmogus norėjo mokytis karo akademijoje, e, atsiprašau, 21 žmogus, o šiemet 1259 kandidatai bandė įstoti į karo akademiją. E, vadinasi, mū, skaičiai išaugo nepaprastai smarkiai ir vis daugiau ir daugiau jaunuolių Serbijoje nori tapti kari, kariškiais. Aukštosiose mokyklose e, skaičiai taip pat išaugo ir kariuomenės reputacija visuomenėje jau dabar pagerėjo ir visuomenė labiausiai pasitikė kariuomenė kaip valstybės institucija. Taip pat e, nuomonės apklausos rodo, kad kariuomenė yra traktuojama kaip mažiausiai korumpuota valstybės institucija. Mes, e, mumis pasitikima tik mažiau negu bažnyčia. Ir E, matome, kad tai yra labai sėkmingas rezultatas, nes jeigu visuomenė nepasitikė kariuomenė, tai e, mums dirbti būtų labai sudėtinga. Kągi mes padarėme per pastarusius trejus metus ir kuo didžiuojamės? Sukūrėme labai gerus santykius su daugiau negu 50 viso pasaulio valstybių. Ypač mūsų regione per pasarosius trejus metus buvo pasirašta 17 susitarimų dėl bendradarbiavimo gynybos rytyje. O pirmadienį aš vyksiu į Zagrebą, Kroatijoje ir pasirašysiu susitarimą su Zagrebu. Kaip žinia, dėl paskutinio praeito amžiaus dešimtmečio įvykių šis susitarimas bus labai e, jautrus klausimas. Ir mm, dabar mes taip pat bandome susitarti su Ankara ir Albanija. Ir manau, kad mes e, netrukus turėsime sustarimus su visomis regiono valstybėmis. Dėl pietričių e, gynybos e, ministrų bendradarbiavimo galiu pasakyti, kad mes esame viso teisė nariai ir per darbo grupę, darbo grupės dirbančios Serbijoje dėka, daugiau mes nebesame traktuojami kaip problemų kuriai, bet e, labiau kaip prisidedantis prie šio proceso. Dar viena problema, kurią bandome išspręsti. Ginklai, kurių galiojimo laikas baigėsi. Iš pradžių mes turėjome daugiau negu 37 tūkstančius tonų tokių ginklų, tokių sprokstamųjų medžiagų. Per trejus metus pavyko 20,3 tonų e, išminuoti, sunaikinti ir dabar išlikusių 17 tonų, daugiau negu 5 tūkstančiai nėra e, saugomi taip, kaip reikėtų. Greičiau jos, jie yra tiesiog e, at, po atvirų dangumi, todėl prašome ES ir NATO pagalbos, nes suprantame, kad tai yra ne tik Serbijos problema, tai yra viso regiono problema. Mes norime sukurti vieną nedidelę e, gamiklėlę, kur galėtume tokio pabudžio ginklus sunaikinti, tik mums tam reikia fondų, kad mūsų gebėjimai išauktų. Kaip jau sakiau, visam, regionu, visam regionui būtų naudinga toks įrenginys, nes, kaip žinai, kurios valstybės, kurios to nepadarė, susidūrė su nemažai sunkumu. Dėl infrastruktūros mes e, baigėme vieną didžiausių bazių pietų Serbijoje įrengti ta bazė yra labai svarbi, nes e, ten, tame regione gyvena albanai, kurie yra svarbi mažuma. Ir e, mes bandome su jais rasti draugiškus ryšius, kad e, mes galėtume palankiomis sąlygomis naudoti tą bazę kariuomenės rengimui. 35 hektarai maždaug yra jau dabar panaudoti tai bazai, tikimės, kad dar 65 hektarus gausime, maždaug 100 hektarų poligonus tada turėtume ir galėtume juos naudoti taikos palaikymo operacijoms. Ta bazė galėtų naudotis ne tik Serbija, bet ir kitos valstybės. E, daugelis kitų regiono kariuomenių taip pat galėtų čia treniruotis. E, bendradarbiavimas su KFOR bendradarbiavimas labai geras, aš sakyčiau. Kefor, Kefor yra mūsų partneris. E, praeito amžiaus paskutinėme dešimtmetyje buvo šiokių tokių problemėlių, bet pastaraisiais metais jos nyksta. Ir susitinkame su KFOR vadovybė vos ne kiekvieną mėnesį. Rytoj mes susitiksime su KFOR vadu. Tai yra paž, pažangus poslinkis. Taip pat reikia pasakyti, kad mūsų patruliai bendradarbiauja. Tokiu būdu e, didėja abipusis pasitikėjimas tarp Serbijos ir KFOR pajėgų. Mes norime, kad KFOR uh, e, pajėgos Kosove sumažėtų ir tikiuosi, kad čia galėsime kalbėtojas e, atsiprašo. We'll have to make a good analysis Taigi mes turime atlikti gerą analizę, ar galime sumažinti KFOR pajėgas ar ne. Mes baiminamės, kad Kosove gyvenantys serbai, kurie dabar labiausiai pasitikė KFOR pajėgomis, būtų nuvilti. Prisiminkime, kad sekmadienį iškilo šiek tiek problemų e, tarp albanų ir serbų. Įvyko e, tokių nepalankių veiksmų ir mano kolegos Kosove e, sugebėjo imtis reikalingų priemonių ir pažaboti tos smurtinius veiksmus. Taip pat prisiminkime, kad per tarpsarosius trejata metų mes pirmą kartą nusintėme e, savo kariuomenę taikos palaikymo operacijoms į Liberiją, e, Dramblio kaulo krantą ir Kongo. Tai yra pirmą kartą e, E, vykdomi veik, mūsų kariuomenės veiksmai Afrikoje. Taip pat nusintėme didelę gydytojų e, komandą nuo praėjusių metų. Ketvirtadienį e, bus teikiamas naujas pasiūlymas parlamentui dėl dviejų naujų misijų į Libaną ir Kiprą. Libaną vyktume su ispanais ir italais, o į Kiprą su vengrais ir slovakais. Taigi mes bendradarbiavome su ES valstybėmis ir labai norime ateityje tokią veiklą tęsti. Reikėtų mums detaliau išanalizuoti, kokiuose ES misijose mes galėtume daugiau dalyvauti. Ne tik Serbijos policija, bet ir kariuomenė gali prisidėti prie taikos palaikymo operacijų. Kokie yra kitų metų prioritetai? E, žinoma, didžiausias Serbijos kariuomenės laukiantis uždavinys yra e, kariuomenės pavertimo profesionale procesas. Tai yra viena didžiausių mūsų visuomenės reformų, mano nuomonė pati didžiausia. Kaip žinote, šiuo metu E, mūsų šaukimo į kariuomenę sistema yra mišri, turime šauktinius ir turime profesionalus, o nuo kitų metų maždaug gruodžio mėnesio nebeliks šauktinių sistemos, kariuomenė bus tik profesionalai. Mūsų kariuomenė paskaičiavo, kad maždaug 36 tūkstančiai e, žmonių e, galėtų dirbti ministerijoje ir 28 tūkstančiai kariuomenėje. Tikimės, kad dar daugiau bus mokymosi veikloje dalyvaujančių, nes e, norinčių dalyvauti kariuomenės mokymosi yra daugiau. Mes tikimės, kad Taip pat yra parengtas e, planas antradienį pasirašyti susitarimą su kroatais ketiname dirbti ir su Albanais, taigi bendradarbiavimas regione stiprėja, mūsų nuomonė tai labai reikšminga. Mes gyvename toje pačioje saugumo zonoje, nuo šiaurės į rytus, nuo pietų į vakarus ir taip toliau. Ir bet kokios tarptautinės nusikalstamos organizacijos ar gaujos kelia grėsmę ne kokiai vienai valstybei, o visam regionui. Todėl mes ir stengiamės bendradarbiauti vieni su kitais, kad užkirstume kelią tokio pobūdžio problemams. Mes norime aktyviau dalyvauti jungtinių tautų ir ES taikos palaikymo misijose. Manome, kad mūsų kariuomenė yra viena galingiausių visame regione tą daryti. Ir aš galėčiau pasakyti, kad vienu konkrečiu atveju Serbijoje e, KFOR ir Unilex, atsiprašau, EULEX m, mm, palaikė taiką, vykdė taikos palaikymo operacijas, bet mes tikimės, kad tas operacijas būtų galima eksportuoti iš Serbijos jau dabar. Artimiausiais mėnesiais šią vasarą tikimės, kad galėsime atidaryti savo atstovybę NATO būstinėje Ir čia esantis pareigūnas yra už tai atsakingas. Kaip ir kitos valstybės, tada mes galėtume geriau tenkinti visas reikalingas sąlygas. Gaila, kad mes to negalėjome padaryti 2006 metais, kai mes galiausiai tapome e, partnerysės taikos labui dalyviais. Tačiau net ir šiais metais, atidarant tokią atstovybę, mes turėsime daugiau galimybių bendradarbiauti su kitomis šalimis pagal PFP sistemą. Ateityje tikimės e, pakeisti kariuomenės struktūrą, aprūpinti mūsų kariuomenę geresnė įranga. Žinoma, visą tai yra susiję su pinigais, su biudžetu. E, dabar atrodo, kad dėl to problemų iškyla visur ir pagal vyriausybės sprendimą 2,4 procentai BVP turėtų būti skirta kariuomeniai. Šiemet gavome 2,12 procentų, tai yra toli gražu ne, ne tai, kiek mums reikia. Tikimės, kad kitais metais gausime daugiau, nes tai yra labai svarbu kariuomenės modernizavimui ir mūsų ateičiai bendrai. Jūs suteikėt man 15 minučių, aš kaip geras studentas neviršiu to laiko ir mielai atsakysiu visus klausimus. Ačiū. Ačiū pamiršau paminėti, kad jūs stažavotės Europos parlamente. Taigi jūs faktiškai esate tarsi vienas iš mūsų kolegų, nes pasikeitus Belgrado režimui jūs e, dalyvavote gynybos komiteto darbe. Ir ačiū Jums už pranešimą. Manau, kad jūs apibūdinote pagrindinius dalykus, kokia padėtis Serbijoje, o padėtis gana sudėkinga. Praėjusio šimtmečio paskutinį dešimtmetį ten buvo daug problemų ir karinio pobūdžio problemų, bet ne tik tai dėl karinių veiksmų, bet taip pat ir pačiai visuomeniai buvo daug problemų. Dabartiniu metu būtina stabilizuoti pačią visuomenę, grįžinti į taikų gyvenimo kelią, todėl reformos būtinos. Jūs minėjote, kad pagėdaujate integruotas prisidėti prie bendros saugumo ir gynybos politikos. Yra šioje srityje įsteigtas Balkanų reikalų pakomitetis, taip pat e, EULEX misijos vadų jūs sakėte susitiksite. Tai yra teisinės valstybės misiją Balkanuose ir matau, kad jūsų darbo tvarkė yra gana turininga. O dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms. Pirmininko pavaduotojas. Ačiū, noriu pasveikinti. Čia atvykus mūsų senus draugus, bandžiau pasislėpti už kitų nugarų, bet jūs mane vis tiek greitai pastebėjote. Ir žinote, prieš jums atvykstant, aš sakiau savo draugui, kad tada, kai vyko veiksmai, kurios rodė ekrane, aš buvau dešimčia metų jaunesnis, bet tada buvo labai daug problemų ir mums teko jas spręsti savo laiku. Jūs žinote, Rumunijos ginkluotosios pajėgos irgi visada buvo labai populiarios šalyje, taip kaip ir pas jūs, pasitikėjo jie labai daug gyventojų mes užėmėme antrą vietą po bažnyčios. Ir galiu pasakyti, kad kelias, kuriuos jūs žengėte, yra tikrai teisingas. Politinis, teisinis pagrindas tikrai užtikrina tikrų reformų įgyvendinimą. Taip pat noriu pasakyti keletą žodžių apie ginkluotojų pajėgų reformos svarbą nes reformuojant ginkluotasias pajėgas tuo pačiu tarsi reformuojama ir pati visuomenė. Politiškai ginkluotojų pajėgų reforma yra labai gerai matoma, o be to dažniausiai jai pritarė gyventojai. Ir gerų pavyzdžių ginkluotojų pajėgų veiksmai gali tapti ir visuomenė. Jūs taip pat paminėjote ir šalis, su kuriomis palaikote santykius, pasirašote susitarimus ir Tai rodo, kad diplomatija gynybos srityje tampa normalia bendruosios diplomatijos dalimi, tokiu būdu apie jūsų šalį ir jos reformas vis plačiau sužinoma. Todėl tikrai sveikinu jūs ir sveikinu jūsų ryštą dalyvauti daugia šalėse operacijose ir misijose. Tai labai svarbu. Iš vienos pusės tai reikalauja užtikrinti saveikumą, o dalyvaujant daugiašalėse misijose ir operacijose jūs galite pasiekti greičiau daugia šalių e, saveikumo, nes jeigu žengsite tik tai seminarų ir mokymų kelių, tai procesas bus kur kas ilgesnis. Svarbiausia, kad vykdant misijas jūs praktiškai įsitikinate, kiek saveikios jūsų yra pajėgos. Be to, tai reiškia, kad jūsų ginkluotojų pajėgų kariai įgyja pasitikėjimą ir patvirtina, kad moka veikti operacijose. Tai labai svarbu. Dar vienas dalykas yra karinė žvalgyba. Jos nedėra pamiršti. Klausimas karinės žvalgybos visada labai jautrus, bet tai yra svarbus dalykas, nes tokiu būdu galima pasiūsti tam tikrą politinę žinę. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad mokymas kariškių yra dar vienas svarbus elementas, nes tokiu būdu jūs ne tik tai įtraukėte į ginkluotasias pajėgas jaunus žmonas, sustiprinate jas, bet taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį į mokymo programų turinį. Ir tas turinys turi apimti ne tik tai karinės disciplinas, bet taip pat ir kitus mokomosios dalykus, kurie būtini rengiant jaunus karius. Ir linkiu Jums sėkmės. Ačiū, ponia Kukan. Europos dele, pietryčių delegacijos vadovas. Noriu padėkoti Jums, kad atvykote į mūsų komiteto, pakomitečio posėdį, pateikėte mums naujausios informacijos apie reformas gynybos srityje. Aš noriu savo trumpoje kalboje pakalbėti apie keletą dalykų. Pirmiausia, tai yra regioninis bendradarbiavimas, kuris yra labai svarbus, ypač turint a, tolesnį regiono bendradarbiavimą kuris turėtų išsiplėsti europiniu mastu. Ir tas bendradarbiavimas gynybos rytyje yra labai svarbus dalykas. Jūs, ministrė, atrod, e, savo pasisakymėme minėjote daug dalykų, kuriuos atliekate šioje srityje ir atrodo, kad tas bendradarbiavimas regione plėtojamas sėkmingai. Dar vienas dalykas - tai bendradarbiavimas su Kosovo pajėgų misija, KFOR misija norėčiau jūs skatinti ir toliau su jais bendradarbiauti. Dėl NATO. Nuo 1999 metų, kai NATO pajėgos bombardavo buvusios Jugoslavijos kai kurias teritorijos dalis, santykiai su NATO buvo gana sudėtingi, švelniai tariant, ir tai visai suprantama. Dauguma regiono šalių, kita vertus, labai sparčiai žengia integracijos į NATO kelių. Tačiau įvykiai 99 metais sulėtino Serbijos integracijos procesą. Praėję metai, regis, buvo tam tikri lūžio metai, viskas pasikeitė į gerąją pusę, Serbija prisijungė prie partnerystės taikos labui programos, taip pat dalyvavo kartu su NATO, planuoja Serbija atidaryti savo atstovybę prie NATO būstinės. Ir kas nemažiau svarbu, ir noriu tai atskirai paminėti, kad požiūris Serbijoje į Šiaurės Atlanto alijansą gerokai pagerėjo. Ir vis rečiau Serbijos politikai priešiškai kalba apie NATO, o daugiau kalba apie NATO kaip apie partnerį, ne kaip apie priešą. Tai atrodytų nedidelis pasiekimas, bet jis svarbus. Dėl reformų. Serbija sėkmingai reformuoja savo ginkluotasias pajėgas ir, kaip sako ekspertai, vis tik tai vyriausybė turi imtis dar daugiau pastangų. Gerai suprantame, kad tokios reformos daug ko reikalauja, <clears throat> bet organizacinių pajėgumų planavimas ir kitų pajėgumų planavimas turi būti toliau tobulinamas a, vykdymo prasme, užduočių vykdymo prasme. Tokiai reformai reikalinga politinė valia ir taip pat finansiniai ištekliai. Kita vertus, reikia paminėti du teigiamus dalykus. Pirmiausia, tai šauktinių sistemos atsisakymas ir pereimas prie profesionalios kariuomenės, nes, kaip jūs minėjote, artimiausių metų bus atsisakyta šauktinių sistemos. Ir kitas dalykas, tai yra karinės pramonas reforma reikalinga iš dalies sustiprinti tą pramonę, kad ji galėtų tapti stambę eksportuotoją, prisidedančią prie jūsų ūkio augimo. Ponios ir ponai, aš teigiamai pasisakiau ir to tą padariau sąmoningai, nes noriu skatinti Serbiją dirbti toliau savo šalies labui. Ir galiu patikinti, kad mes tikrai visi norime padėti Serbijai toliau žengti Europinės integracijos keliu. Ir kaip mūsų organizacijos atstovas noriu pasakyti, kad mes iš savo pusės darome viską, ką galime, kad padėtume jūsų regiono šalims, įskaitant ir Serbiją, sukurti savo geresnę ateitį. Galiu tik palinkėti sėkmės jums šiame darbe. Ačiū, ponia Kukan. Toliau ponas Kačin, nuomonės rengėjas apie Serbiją. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėjau kalbėti serbų kalba, bet dėja tai dar nėra ES oficialioji kalba, bet tikiu, tikiuosi, kad šios dienos mūsų vizitas prisidės prie mūsų integracijos į ES, paspartins patį integracijos procesą ir narysė taps realybę. Norėčiau, aišku, pasveikinti atlikus didžiulį darbą per visą šį perinamąjį laikotarpį ir pasveikinti su tais rezultatais, kurie pasiekti gynybos srityje reformuojant ginkluotasias pajėgas. Bet nereikia pamiršti, kad šimtų procentų įtvirtinta civilių kontrolė gynybos srityje yra vienas iš kertinių demokratijos principų. Ir padarius pakeitimus, pakeitus kai kurios dalykus jūsų žvalgybos tarnybose, reikalai daug pagerėjo ir to dėka, be kita ko, Karadžišių dabar teisė teismas Hagoje. Manau, kad taip pat reikės ir ratifikuoti SRA susitarimą, be, kuris dabar yra išaldytas dėl teismo Hagoje. Bet norėčiau jūsų paprašyti, kad jūs šiek tiek papasakotumėte apie tai, kaip jūs ginkluotose pajėgose bandote spręsti Ratko Mladičiaus klausimu, tam, kad tas klausimas būtų įspręstas kartą ir visiems laikams. Taip pat norėčiau išgirsti ir apie darbą, kuris atliekamas kartu su Hagos tribunolu. Jūs minėjote apie pereimą prie profesionalios kariuomenės ir šauktinių sistemos atsisakymo. Tai yra labai svarbus žingsnis ir ypač ekonominės krizės sąlygomis, tai gali būti naudinga. Kita vertus, galiu Jums pasakyti, kad tikrai noriu palinkėti Jums kuo geriausios sėkmės, nes tokios reformos įgyvendinimas yra sudėtingas dalykas. Reikės pašalinti nemažai kliučių ir įspręsti nemažai problemų. Yra labai svarbu pasiryšti tokiam žingsniui, bet įgyvendinimas yra pakankamai sudėtingas procesas. Todėl linkiu Jums sėkmės. Serž Bramačiu. prašo, kad galų gale procesas bendradarbiavimo su Hagos tribunolu baigtųsi, artėtų prie pabaigos ir todėl reikia kai kurios dalykus paspartinti ir aš manau, kad jūsų darbas šioje srityje tikrai gali tapti labai vertingu. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ministrui, o po to antras turas klausimų. Ačiū. Ačiū labai už šiltus žodžius, ypač ponui Kukanui. Mano buvęs kolega, gynybos ministras, kuris dabar e, dirba mūsų parlamente, mes tarsi pasikeitėme vietomis su juo. Pradėjo mūsų ginkluotojų pajėgų mokymo programą tam, kad pakiltų ginkluotojų pajėgų profesionalumo lygis. Mes dabar turime geriausią regione karo akademiją. Taip pat a, mums padeda specialistai iš kitų sričių, pavyzdžiui, iš Elžyro, iš Austrijos, iš Turkijos, Junktinio Amerikos valstijų, Rusijos, a, buvusios Jugoslavų Respublikos Makedonijos, Jotkalnijos ir kitur. Todėl mes praktiškai dirbame su visų regionu ir ne tik tai su juo, bendradarbiaujame su ginkluotomis pajėgomis iš kitų valstybių, tam, kad uniformuoti žmonės geriau suprastų vieni kitus. Kitas dalykas, kad visuomenės, poveikis visuomeniai ir karinė pramonės reforma. Turiu pasakyti, kad per pastaruosius dviejus metus e, Serbijos karinė pramonė pasiekė gerų rezultatų. Jūs žinote, kad savo laiku NATO bombarduodama e, buvusią Jugoslavijos teritoriją beveik buvo sunaikino mūsų karinę pramonę. Ir dabar mes, pavyzdžiui, jau turime kontraktus, sandorius pasirašome, kurių vertė yra apie milijoną dolerių, nes ten toks sandoris buvo pasirašytas. Aš padėjau parašą. Žinau, žinau kad ginkluotojų pajėgų reforma yra labai sudėtingas dalykas, tą patyrė ne viena valstybė. Kalbant apie Serbiją, galiu pasakyti, kad šiuo metu 30 6 tūkstančiai gauna atlyginimą ginkluotojų pajėgų sistemoje, 50 tūkstančių mes turime atsargonį išėjusių kariškių, kurie yra pensinio amžiaus, yra ir kitų žodžių. Mes paveldėjom iš praėjusio šimtmečio, paskutinio dešimtmečio labai daug problemų ir labai džiaugiamės, kad sugebėjome nemažai ką padaryti. Kai jūs paminėjote mūsų karius, tai turiu pasakyti, keliant jų profesionalumo lygį, mes nemažai nuveikėme karo akademijoje, bet dabar karo akademijoje galim uh, mokytis ir merginos. Kalbant apie mūsų sudėtingus santykius su NATO. Taip, jie buvo sudėtingi ir tai yra paveldas iš praeities. Mes labai gerai suprantame, kokia buvo ta praeitis, turi išgyvenome gana sudėtingą laikotarpį, bet dabar mes esame šalis partnerė, dalyvaujame partnerystės taikos labai programoje ir labai didžiuojamės šiuo bendradarbiavimu, ketiname jį plėsti. Esu labai dėkingas Jums, ponia Kačin, už šiltus žodžius ir turiu pasakyti, kad po paskutinio susitikimo Belgrade, pamenate, jūs tada klausėte manęs apie mūsų ginkluotojų pajėgų civilę kontrolę. Ir tada aš jau sakiau, kad mes užtikriname tokią demokratinę civilių kontrolę. Netaip lengva beje ją įdėkti, bet tai labai svarbu. Kitas nemažiau svarbus dalykas yra tas, kad niekas Serbijoje nekalba dabar, kad kariškiai miega ir sapnuoja, kaip pradėti karą. Tikrai ne. Mes jau suradome karinių nusikaltelių ir ketiname daryti tą toliau. Svarbiausia, kad yra priimtas dabartinės vyriausybės politinis sprendimas. Taigi dėl bendradarbiavimo su NATO, su Hagos tribun, galiu pasakyti, kad esame pasiryžime tokiam bendradarbiavimui, jisai jau persikėlė į techninį lygį ir mes ketiname bendradarbiauti toliau, taip pat bendradarbiavimą ir su Hagos tribunolu. Aišku, ketiname padaryti viską, kad bendradarbiavimas būtų sėkmingas. Negaliu pasakyti, kad visus probleminius klausimus įspręsime rytoj. Be to noriu pasakyti, kad labai daug kas priklauso nuo rengiamos ataskaitos. Taigi, reformas mes vykdome ir jeigu ataskaita bus palankiai, tai tada neabejotinai mes galėsime sustiprinti savo reformų standartus ir galėsime atitinkamai perkelti ieškomus asmenys, atiduoti ieškomus asmenys Hagos tribunolui. Ačiū. Ačiū. Dabar antrasis klausimų raundas. Pane Stalį. Ačiū, pane pirmininkė. E, ačiū. Ačiū, ponė ministrė. Iš serbų kalbos nėra vertimo, taip kaip supratau. Gerai, tai, tai aš norėjau pasveikinti Jūs tada čia atvykus į Europos parlamentą. Ir aš manau, kad tai yra iš tikrųjų, iš tikrųjų toks smagus jausmas, kad Jūs civilis politikas, tapote gynybos ministru, jūs esate kareivis. Ir e, e, aš pats prieš 20 metų tarnavau Serbijos kariuomenėje ir tuo metu buvo visiškai įprasta, kad gynybos ministras buvo karininkas. Vadinasi, tai jūs žengėte savo šalyje didelį žingsnį į priekį. Ir dabar, manau, kad Serbijoje visi supranta, kad civilis gynybos ministras yra įprastas dalykas. Tai puikiai užtikrina jūsų teisingą kelią. Jūs esate politikas ir jūs esate e, pono Cvetkovičios ministro pirmininko e, vyriausybėje, jūs e, esate prezidento Tadičiaus komandoje. Todėl aš norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs manote trumpalaikiu ir vidutiniu laikotarpiu, kaip šios proeuropinės, tai yra tos jėgos kaip jos pasiekia dabartinių rezultatų ir kokie yra šios vyriausybės pasiekimai ir kokių tikslų jūs dar nepasiekėte. Bet o koks yra e, dar didžiausias pavojus šiai proeuropietiškai vyriausybei? Antras klausimas būtų susijęs su to, kokia yra, kok, e, koks yra bendradarbiavimas su kaiminė būsė Jugoslavijos Respublika Makedonija. Ar jūs bendrai kūrėte planus kaip pagerinti bendradarbiavimą su Makedonija. Ir paskutinis, trečiasis mano klausimas yra e, susijęs su vienu konkrečiu dalyku. Dabar e, daug spekuliuojama dėl e, naujosios karinės bazės, kuri yra šalia Kosovo. Jūs žinote, tokios spekulacijos girdisi, kad rusai jūs remia, kad jie tiekia jums įvairią įrangą. Koks tikslas yra šios karinės bazės? Gal jūs galėtumėte paaiškinti, bent šiek tiek, kam reikalinga šita karinė bazė ir mm, ką ji veikia. Madam Kupa. Ačiū, ponia Kopa. Ačiū, ponia pirmininkė. E, Ministrė, tikrai malonu, kad jūs atvykote čia pasidalinti mintimis su mumis į Europos parlamentą. E, Serbija keičiasi ir keičiasi labai E, aš aiškiai matau, kad jūs norite reformuoti karo kariuomenės Serbijoje. E, taigi, mes e, žinome, kad jūs tengiatės bendradarbiauti su kaiminėmis valstybėmis, su Europos Sąjunga. Ir tai yra tikrai teigiami žingsniai, žengiant į integracijos su Europą link. Uh, Kitas e, mano klausimas yra susijęs su NATO. Po 1999 metų dramatiškos patirties, ką mano vyriausybė apie kaiminystę su NATO valstybėmis? Ar e, e, Serbija, atsižvelgiant šitą praeitį, norėtų tapti NATO nare? Kokie, kokie yra prisiminimai, pavyzdžiui, visuomenėje susiję su NATO? Ir kadangi jūs jau dalyvaujate mokymo programuose, kaip ką E, ką mano visuomenė ir ką manote jūs apie dalyvavimą NATO e, bendrose operacijose. Sí, gracias, <clears throat> gracias, presidente. Bueno, ya es... Ačiū, ponia pirmininkė. E, iš jūsų mm, įžanginių žodžių, iš jūsų pranešimo Ir iš to, ką pasakė panas Daržanas, akivaizdu, kad, e, kad e, ministras čia buvo laukiamas svečias. Aš manau, kad tai yra puiku, kad čia atvyksta pas mus žmonės iš įvairių valstybių ir iš įvairių politinių grupių. Aš nieko naujo nepasakysiu, tačiau aš norėčiau mm, taip pat prisidėti prie pasveikinimo žodžių, nes e, aš manau, kad ministras mums patikė išsame apžvalgą, kaip vyksta kariuomenės reforma Serbijoje. Jis pateikė mums daug informacijos, statistikos susijusios su e, Serbijos kariuomenė ir kaip ji tampa profesionalesnė, veiksmingesnė. Jis taip pat kalbėjo apie demokratizacijos procesus. Aš e, esu iš šalies, kurioje yra sukaupta skirtinga patirtis. Mes kalbame apie rytų Europos valstybės, kuriai didžiausią įtaką darė e, Sovietų sąjunga ir e, ir e, NATO kita buvo pusė, kita priešinga pusė ir ten Junktinės Amerikos valstijos vyravo ir NATO buvo nepageidaujama rytų Europoje. Tai tas pats yra, sakoma, ir apie dešinėsias ir kairiasias partijas taip pat remiasi tam tikrais prioritetais. Tačiau prieš e, keliasdešimt metų pasikeitė situacija. Mano, e, pas mus Filipo Gonsalesas suorganizavo e, referendumą. Galbūt tai buvo kelių, keli kiti referendumai. Tačiau, tačiau mes nugalėjome referendumą, mūsų nuomonė nugalėjo. Tai būtent dėl jo mm, asmenybės įtakos. Uh, 1986 metais šitas referendumas įvyko, bet kokiu atveju nuo to laiko mūsų kariuomenė e, įsitraukia į jungtinį tautų sistemą. Tai būtent mes e, kaip tekos kūrimo pajėgas įsitraukime. Ir dėl to e, atsitiko taip, kad m, e, kariuomenė mūsų e, valstybėje tapo netokia ideologiškai orientuota. O ideologiškai aš manau, kad e, e, frankistinė arba fašistinė. E, E, tačiau aš e, pamiršau paminėti, kad 91 metais prieš, perinant, prieš valdant e, socialistams buvo bandyta pučiu nuversti vyriausybę. Tačiau bet kokiu atveju kariuomenė tampa demokratinė institucija ir šis pokytis pasiteisino iki šiol ir jisai turi būti išlaikytas. Be e, tokio pokyčio mes tiesiog žengtume atgal. Todėl aš norėčiau pasiūlyti. Tiksliau norėčiau pastebėti, kad šitas jūsų žingsnis yra labai teigiamas ir man ir man priminė jūsų, jūsų kalba, priminė tai, ką mes Ispanijoje išgyvenome. Prieš keletąšim metų tai yra e, pacifistiniai taikūs perversmai, kurie pavertė kariuomenę tarsi demokratinę instituciją. Pone ministrė, aš dėkuoju Jums ir aš norėčiau prisidėti prie, kito, prie to klausimo, kurį uždavė ir kiti kolegos. Taigi, e, kokie bus ateities e, santykiai su NATO? Ir dar vienas baigiamasis žodis. Iš tiesų net nereikėtų gal e, sakyti, nes jūsų pranešimas buvo labai įtikinantis. Kaipgi atrodo su e, pilietinės visuomenės ir e, kariuomenės santykiais. 90-metyje Ispanijoje buvo taip, kad tuo metu buvo sakoma, kad civiliai turi kontroliuoti kariuomenę. Tik tai taip galėtų būti suteiktos e, demokratiniai įgaliojimai ir demokratinės žaidimo taisyklės kariuomeniai. Tačiau, e, bet kokia atveju, aš man tikiuosi, kad ir jūsų šalyje tokia yra nuostata ir norėčiau padėkoti Jums už patiktą e, nuomonę. Ačiū, ponios Kalė. Ačiū ponė pirmininkė, ponė ministrė, ir aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į Europos parlamentą. Puiku, kad Jūs jau asmeniškai žinote bent jau dešimt metų, kad demokratiška Serbija tikrai bus priimta į ES šeimą. Ir aš norėčiau Jums palinkėti e, kuo geriausios sėkmės reformuoti reformuoti savo instituciją, ir, e, kuri po bažnyčios užima antrąją vietą pagal pasitikėjimą. Ir galbūt jūs imsitės netradicinių priemonių e, e, ir atsižvelgdami į savo priimtus naujos įstatymus reformuosite šią instituciją. Tie įstatymai, kuriuos jūs minėjote, šitas paketas norėčiau paklausyti, kaipgi yra realybėje, kaipgi yra gyveninami šitie įstatymai, ar jau, e, jau balsuota parlamente, pavyzdžiui, dėl tų įstatymų, ar jie jau įgyvendinami, ar jie yra remiami, ar jiems, e, e, pavyzdžiui, pritarė ES ir NATO valstybės, ar jie yra pagal pavyzdį tam tikrų kitų demokratinių valstybių parengti. Ar jūs turite, pavyzdžiui, kaip Vokietijoje, tam tikrą ombudsmeną, kuris uh, E, užsimtų, pavyzdžiui, kariuomenėje tarnaujančių žmonių interesais, kuris spręstų jų problemas. Nes e, būtent tai e, yra svarbu kariuomenėje, kurioje tikriausiai yra paveldėta kai kurių senų problemų iš senesnių lankų, laikų, kur jaunieji kareiviai kartais gali kentėti nuo tų senų paveldėtų nuodėmių. Bosnija Hercegovina ir Serbija pasirašė Stambulė e, balandžio 24 dieną e, susitarimą dėl taikos stiprinimo. Aš manau, kad tai yra pačių, e, tikrai puikus dalykas, tik norėčiau paklausti jūsų, kągi tai e, praktinių opera, opera, operacinių požiūrių turėtų jums reikšti. E, kodėl e, E, jūs e, e, pasirašėte tokią sutartį tai su keliais partneriais, o ne su daugiau, pavyzdžiui. Ačiū, ponė Lunaček, pranešėja Kosovo klausimų. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Man labai džiugu, kad jūs šiandien galėjote atvykti pas mus į šį posėdį, šitą saugumo ir gynybos komitetą, pakomitį iš tiksliau. Ir įdomu buvo pasiklausyti jūsų pranešimo apie tai, kad jūsų valstybė nori tapti ES valstybę ir e, kągi jūs jau nuveikite, žengdami tą kryptimį. Ir žinoma, e, mano grupė e, taip pat remia jūsų šias pastangas ir taip pat Europos parlamente mes didžiąją daugumą labai remiame jūsų šios planus. Tačiau aš norėčiau paklausti dėl dviejų dalykų kaip e, ir ankstesni kalbėtojai, aš norėčiau paklausti, aš esu iš, es, iš esmės iš neutralios valstybės, mes nesame NATO valstybė. Aš norėčiau sužinoti e, šitą idėją tapti NATO nare, e, kaip jinai vertinama yra visuomenės. Nes prisiminkime istoriją, kuri susijusi su NATO ir uh, ir Serbija, o jinai nėra tokia sena, dešimt metų tik tai praėjo nuo bombardavimo. Kitas dalykas, e, kaip panas pirmininkas Dažanas jau pasakė, aš esu Kosovo reikalų e, pranešėja šiame parlamente ir tikriausiai e, nenustepsite, jeigu aš paklausiu kelių klausimų dėl Kosovo. Vienas klausimas Rusijos su tuo, ką Jūs pasakėte. Jūs pasakėte, kad Jūs e, išlaikysite teritorinį integralumą Serbijos. Tai, e, tai reiškia, kad e, Kosovas yra Jūsų teritorijos dalis. Tačiau Jūs norite ryštingai pagerinti regioninį bendradarbiavimą. Tačiau kaip tai gali atsitikti, jeigu jūs nepripažįstate Kosovo? Ir kaip jūs spręsite šį klausimą ateityje? Uh, Jūs taip pat e, minėjote, mm, e, kad jūs bendradarbiavate su KAFOR, tai aš remiu šitas e, ir jūsų bendradarbiavimą. Jūs taip pat pasakėte, kad jūs norėtumėte, ar Serbija norėtų dalyvauti SGP misijose. Tai žinoma, aš tam labai pritarčiau. Tačiau kaip jūs E, e, tai gyvensite, jeigu jau Hago tribunolo sprendimas bus neigiamas. Tai ir kaip jūs galėsite e, toliau vykdyti savo veiklą, nepripažinami Kosovo nepriklausomybės? Aš galbūt nebuvau Kosovo nepriklausomybės remėja, tačiau dabar matau, kad tai yra de facto nepriklausomybė. Uh, Todėl būtinas vykstyti bendradarbiavimą, investuoti šį bendradarbiavimą, kad jis būtų veiksmingesnis. Aš manau, kad geriausia būtų turėti bendrą poziciją, parengti bendrą poziciją šiuo, šiuo klausimu. Tačiau, jūs norite, e, SDP, SDP, SBP misijose dalyvauti ateityje. Tai kaip jūs įsivaizduojate, gal jūs bendradarbiausite ir su Kosovo kareiviais, kurie ten tose misijose dalyvaus? Ir paskutinis klausimas, ponas Kuzakus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs, gerbiamas ministrė, atvykusi mūsų komitetą, tiksliau pakomitetį. Aš norėčiau pritarti tam, ką sakė kolegos. Pirmiausia, noriu Jūs pasveikinti pasiekus tiek daug pažangos Serbijoje, ypač saugumo ir gynybos srityje. Serbijai Europos perspektyva tampa vis realesnė. Tai pasakytina ir apie ženklius santykius su NATO. Be abejonės tai yra palankus žingsnis į priekį. Mes visi suprantame, kiek daug pastangų reikėjo dėti, kad Serbijos progresyvios, proeuropietiškos jėgos galėtų pasiekti tokių pokyčių per tokį trumpą laiką. Jūs sugebėjote sugriauti e, neigiamą Serbijoje dominavusių požiūrį į NATO Manau, kad tai yra labai didelis pasiekimas, nes kai kurie atsakingi pareigūnai ėmėsi tokio darbo ir pasiekė rezultatų. Dar kartą sveikinu, gerbiamas ministrė. O mano klausimas būtų dėl dabar vykdomos gynybos sektoriaus ir karinių pajėgų reformos ir pakeitimų. Vykstant šiai reformai, Ar jūs turite kokią gynybinės politikos dogmą? Doktrina. Doktrina. Ar jūs tokią doktriną rengiate? Jei taip, kokie yra jūsų prioritetai, kokie jūsų tikslai ir kaip jūs vertinate grėsmės? Tai nepaprastai svarbu. Kadangi tai, kaip jūs suprantate grėsmės ir pavojus turi įtakos kariuomenės struktūrai ir jų būsimam veikimo principui. Ačiū, žodis ministrui. Karistofarafulai. Ačiū, gerbiam parlamentarė. It's interesting, we signed, uh, as I said, in three years, 17... E, įdomu pažymėti tai, kad per pastaruosius trejus metus mes pasirašėme 17 sutarčių dėl gynybos bendradarbiavimo. Vienas iš jų buvo pasirašytas su Slovenijos e, atstovė ponė Janovič, kuri yra e, rezervė, rezervinė kapitonė. Ir jūs be to manęs klausėte apie tai, kokios pagrindinės grėsmės iškyla su ponu Pacho, jūsų ministru pirmininku, kai, kai laikiausi Slovenijoje, kalbėjausi apie tai, bet to tada susikau su beveik visais e, ministrais pirmininkais nuo Ankaros iki Vienos. Mums visiems iškyla panašios grėsmės. Visas tas regionas turėtų e, atkreipti dėmesį į grėsmę susijusias ne su pavienėmis šalimis, o su visų regionu, pavyzdžiui, organizuoti nusikaltimai. E, to, toks nusikalstamumas yra paplitęs visame regione. Kaip žinia, e, regionas garsėja tokiais organizuotais nusikaltimais kaip e, sekso priekyba, narkotikų priekyba, suklastotų prekių pardavinėjimas ir panašiai geras bendradarbiavimas policijoje ir gynyboje gali padėti išvengti tokių problemų ar jas sumažinti. Jūs klausėte, kuo mes didžiuojamės, kokie yra vyriausybės pasiekimai. Aš galiu šiam pakomitečiui pasakyti, kad mūsų rezultatai kovojant su organizuotu nusikalstamumu yra labai puikus. Tuo mes didžiuojamės, e, kalbėdami apie pastaruosius metus. Susekėme keletą labai sunkių organizuotų nusikaltelių Praėjusiais metais yra priimtas naujas įstatymas dėl konfiskuoto uh, nusikalstamų pajamų. Ir tik vakar vidaus reikalų ministras ir teisingumo ministras spaudos konferencijoje kalbėjo apie maždaug 100 milijonų eurų vertės turtą. Taigi pasiekimai tikrai nemaži. Bendradarbiavimas su Makedonija ar buvusią Jugoslavijos Makedonijos Respubliką. Jie labai puikus. Sustarimą su jais pasirašėme praėjusiais metais. Mano valstybės sekretorė kaip tik lankėsi e, toje valstybėje, sustiko su ministrais. E, Turime susitarimų dėl karo akademijų bendradarbiavimo. Mes esame nusiteikę bendradarbiauti su jais labai aktyviai, keistis žvalgybinė informacija. Ir kai kuriuose provincijose, kaip žinote, praėjusiais metais iškilo teroristų ar organizuotų nusikaltelių problemų negaliu net tiksliai dabar įvardinti, bet tai greičiausiai būtų regionas tarp Serbijos ir Makedonijos, bei Kosovas čia yra susijęs. Stengiamės tas problemas išspręsti ir tam reikia visiems bendradarbiauti. Nauja bazė. Manau, čia įvyko šiokių tokių nesusipratimų. Naujoji bazė, apie kurią aš kalbėjau rodamas skaidrės, yra pietų Serbijoje. Ta bazė yra karinė, be bejonės, ji pradėta kurti 2003 metais, kol kariuomenė turėjo kitokių problemų. Policija tuo metu nenorėjo dalyvauti tos bazės kūrime, nes buvo kalbama, kad tai tik kariuomeniai, bet dabar matome, kad ta bazė e, yra, e, gali būti naudojama ir policijai, ir kariuomeniai, rengiant personalą taikos palaikymo misijoms. Mes pasakome aiškiai savo ketinimus, e, ko mes tikimės iš tos bazės, nes ta bazė yra labai gera ir ji gali būti naudingai panaudota. Dėl narystės NATO tai yra ilgalaikė perspektyva ir mes nekalbame apie narystę jau dabar. Mes e, esame partnerystės taikos labui nariai nuo 2006 metų, tačiau oficiali atstovybė NATO būstinėje dar nėra atidaryta. Tikimės, kad kai tai bus padaryta, mes galėsime e, atlikti daugiau veiklos pagal PFP programą. Žmonės e, pasisakantis už mūsų narystę NATO vis klausė, kokį bendradarbiavimą galėtume užmėgsti. Ar nereikėtų geriau e, sekti Austrijos ar Švedijos pavyzdžių. Bet manau, kad čia padaryti reikia dar labai daug. Dėl taikos palaikymo operacijų jūs klausite, ar mes sutiktume kartu su Kosovo kariais E, veikti. Aš nežinau jokių e, Kosovo karių. Jeigu čia parlamente turit kokios informacijos, tai informuokit mane, nes aš tikrai nežinau, kad tokie egzistuotų. Kosovo atveju mes tengiamės visai kitaip problemą spręsti dar nuo 10-20 pabaigos. Jokių karinių veiksmų nevyksta, jokios veiklos to požiūriu nėra daroma ir jokio embargo Kosovui netaikome. Norime problemas išspręsti diplomatiškai, per dėrybas. Ir aš manau, kad tai yra geriausias ir vienintelis būdas išspręsti problemas egzistuojančias e, šioje srityje dėl ombudsmeno ir kariuomenės. Čia mes dar e, tik pradedame dirbti, bet e, kariuomenės inspektoriai e, atvyksta ir tikrina, kontrolė vyksta skirtingais lygmenimis. Slaptosios tarnybos, jų inspektoriai atvažiuoja mūsų tikrinti. Kita mėnesį Europos komisija ketina įsteigti inspekciją žvalgybai ir kontražvalgybai mūsų kariuomenėje stebėti. Manome, kad ateityje tokiu būdu galėsime pasiekti ES standartus. Svarbu paminėti, kad visi laiškai, kuriuos aš gaunu, kurie yra skirti man, yra perskaitomi. Ar tai siūstų eilinis karys, ar šauktinis, ar karininkas. Aš perskaitau visus laiškus, todėl ombudsmeno mums nereikia. Jeigu yra problemų, tai apie, mane, e, apie tai aš esu informuojamas. Kiekvieną rytą aš gaunu tiek laiškų ir kol aš jų nebaigiu skaityti, mes nepradedam posėdžiauti. Žinoma, mūsų visuomenėje ombudsmenas egzistuoja ir kariai, turėdami problemų, gali jį kreiptis. Anksčiau yra taip pasitaikė keletą kartų, bet e, kaip anksčiau e, nebesame tie problemų kuriejai, kokie būdavome ir didžiuojamės, kad radome sprendimų. Dėl bendradarbiavimo tarp Turkijos ir Bosnijos turiu pasakyti, kad pasirašiau susitarimą dėl bendradarbiavimo su Turkija ir Bosnija. Su abiem šalimis mes labai gerai bendradarbiaujame su jų kariuomenėmis. Aš ypač didžiuojuosi bendradarbiavimu su Bosnijos karinėmis pajėgomis, nes e, čia padėtis buvo ypatinga. Visas procesas prasidėjo prieš dviejus metus. Puikus bendradarbiavimas palaikamas su Bosnijos gynybos ministru ir ministerija. Mes skatiname ministrą dalyvauti taikos palaikymo operacijose. Nelengva yra pasiekti tokio susitarimo su Bosnijos žmonėmis. Taip pat galėčiau pasakyti, kad Turkijos kariuomenė taip pat su mums palaiko labai gerą e, ryšį. Mes e, stengiamės mokyti vieni kitų pareigūnus ir mūsų karo akademijoje e, nuo kitų metų mokysis e, vienas Turkijos karininkas. Tai leidžia mums pagerinti santykius. Dar du klausimai, ponia Lunaček ir ponas Kacimaris. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone ministrė, esu labai dėkinga, kad atsakėte į mano klausimą. Aišku, man tikriausiai reikėjo minėti ne tik tai, kareivius, bet ir kitus, nes jeigu kalbame apie Europos saugumo ir gynybos politikos misijas, tai turime nepamiršti ir policijos e, misijos ir kitų. Galbūt iš tiesų ateityje jūs įsiliesite į šį darbą. Taip pat jūs sakėte, kad Dabartiniu metu jūs norite spręsti problemas diplomatinėmis, o ne karinėmis priemonėmis ir tokiam jūsų pasirišimo aš visiškai pritariu ir jį vertinu. Bet Jūs taip pat sakėte, kad Kosovai netaikomas embargo. Aš tą irgi žinau. Jūs taip pat pasisakote už platesnį bendradarbiavimą regiono mastu, bet dėl CEFTOS sutarties, tai turiu pasakyti, kad vis tik tai laisvos prekybos sutartis yra stabdoma ir iš tiesų yra blokuojamas Kosovas dabar suprantu, ne jūsų sričiai priklauso šitas dalykas, bet vis tiek priekyba yra neatsiejama bendros politikos dalis. Taip pat labai džiugu, kad jūs bendradarbiaujate ir su ne NATO valstybėmis narėmis, taigi tiek norėjau Jums pasakyti. Ponas Kamutsakis. Pirmininkė, aš labai trumpai. Pone ministrė, jeigu leisite, norėčiau grįžti prie savo klausimo. Klausimas buvo toks. Ar jūs parengėte, o gal dabar rengėte gynybos politikos koncepciją? Jeigu ją rengėte arba parengėte, tai kokie jos prioritetai, kokie tikslai ir kaip jūs suvokėte grėsmės, kaip jūs vertinate grėsmės savo strategijos ar koncepcijos ribose. Ačiū. Dėl ceftos. Na, tikriausiai šį klausimą turėčiau perduoti savo kolegai, kuris yra atsakingas už prekybos rytį, nes aš tikrai neturiu daug žinių, o dirbu gynybos ministru ir patikėkite, kad man darbo per akis ir darbas gana sudėtingas. Aš anksčiau dirbau mūsų nacionaliniam parlamente ir tada galėjau susipažinti su vairius ryčių problemomis. Jūs taip pat paminėjote karius, kareivius. Dabar paminėjote policinės pajėgas. Na, pažiūrėsime, kokios kils programos, nes aš vadovaujuosi principu, kad problemą reikia spręsti tada, kai jinai atsiranda, o ne bandyti spręsti problemas, kurios galbūt atsiras po metų ar kažkada ateityje. Mes telkėme dėmesį į dabartinę padėtį dėl gynybos politikos. Taip mes patvirtinome nacionalinę saugumo koncepcijos strategiją, tai labai rimtas dokumentas, bet mes neįvardėjame joje jokios aplink Serbiją esančios šalies kaip potencialios grėsmės Serbijai. Mes kaip tik kalbame ten apie bendradarbiavimą visame regione ir mes tengiamės išvengti tam tikrų, na sakykime, asimetrinių pasaulyje pasireiškinčių regionuose tendencijų. Tai nėra slaptas dokumentas, beje, jūs galite, mū, aš galiu jums jį pateikti ir tikrai būsiu labai patenkintas, jeigu jūs su juo susipažinsite. Ir ačiū jums labai. Pone ministrė, ačiū jums labai. Manau, kad mes galime šio klausimo svarstymą baigti. Buvo tikrai labai įdomu tiesiogiai iš jūsų lūpų išgirsti apie padėtį Serbijoje, kokios pažangos jūs pasiekėte gynybos srityje. Linkime ir toliau tęsti darbą, kaip aš jau sakiau savo įžanginėme žodėje, būtent jūsų atsakomybės sritis gali labai ryštingai prisidėti prie jūsų integravimosi proceso. Todėl tikimės netrukus pamatyti jūs čia, tarp mūsų ir linkime jums saugios kelionės namo. Dabar skelbiama penkių minučių pertrauką.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

Malonu, kad atvyko ponia Šinela. Džianela, ji yra nuolatinė mūsų posėdžių dalyvė ir šiandieną keisime su ją nuomonėmis, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad reikėtų visą dėmesį sutelkti į dvi diskusinius klausimus. Tai yra padėtis po susitikimo su Irano ministru ir taip pat tas briefingas, kuris vyko. Taigi mes turėtume grįžti prie Irano ir brandulinio ginklo klausimų, ypač dėl susitarimo tarp Jaros ir Turkijos ir kaip įvertinti tą susitarimą techninių požiūrių. Dar kitas dalykas yra New York'e vykstanti ginkluotas neplatinimo klausimais peržiūros konferencija ir išvados. Aš manau, kad reikėtų galvoti vis tik tai, jog procesas vyksta sėkmingai. Atsižvelgianti tai, kad ankstesnės peržiūros konferencijos nebuvo sėkmingos. Be to, brandolinio saugumo aukščiausio lygio susitikimas vyko Vašingtona ir rezultate Rusija bei JAV pasirašė naujos kartos start susitarimą. Taigi suteiksiu podį poniai Džianelį. Pone pirmininkė, kaip norėtumėt, kokie, apie kokius klausimus pirmiausia kalbėti apie Iraną? Jeigu jūs norėtumėt, galiu kalbėti apie Iraną, sako kalbančioji. Deja, negalėjau dalyvauti susitikime su Irano ministru, bet galiu jums pateikti bendro pareiškimo dėl Brazilijos, Irano ir Turkijos susitarimo analizę, jeigu pageidaujate. Praėjais metais Savieras Anals Solana ir Andier Dalilį, Čalilį, praėjusį spalį svarstė įvairius klausimus ir vienas iš klausimų, dėl kurių buvo susitarta, buvo mažo prisodrinimo 1200 kg urano eksportas ir šis kiekis būtų skirtas Iranui, kuris gamina mašusitopus ir turėjo būti susitarta taip pat su Tatenos vadovu tuo, e, tuo metu, Elbaradai. Taigi mes iš principo dirbome vadovaudamasi nuostatą, kad reikia dirbti pagal pasitikėjimo stiprinimo principą. Derantis su Iranu ir Savieras Solana buvo mūsų dėrybinės pusės vadovas. 1200 kg mažai prisodrinto urano spalio mėnesį. faktiškai ir sudarė tą visą didžiausią urano kiekį Irane. Be to, šis žingsnis padėjo šiek tiek patenkinti ir tarptautinės visuomenės lūkesčius. Galutinis susitarimas buvo sutvarkytas vienoje, dėryboms vadovavo Tatenos vadovas Albaradai, Prancūzija, Rusija ir JAV kartu su Iranu susitarė. Po poros dienų Prancūzija ir JAV patvirtino, kad pritarė susitarimui, bet Iranas neišreiškė pritarimo. Nepaisant įvairiausių pareiškimų spaudoje, ir tai buvo gana kritiški pareiškimai, Iš tiesų niekada dėl galutinio teksto, dėl kurio buvo susitarta vienoje, niekas nesusitarė. Tada buvo pradėta kalbėti apie 20 procentų Irano sodrinimą, tada buvo mažiau negu 5 procentai. Mažiau negu 5 procentai viso Irano kiekio turėjo būti prisodinti iki 20 procentų. Iranas tokiu būdu būtų galėjęs turėti brandulinį kūrą atominės jėgainės reaktoriui. Bet tolesnis sodrinimas mums kelia didžiulį nerimą, nes kai pasiekiama 20 procentų prisodrinimas, tai reiškia, kad jūs jau esate pusiaukelėje kurdami brandolinį ginklą, nes techninių požiūrių Prisodrinimas iki 20 procentų užima lygiai tiek pat laiko ir pastangų, kiek prisodrinimas nuo 50 iki 70 procentų. Taigi e, sąnaudų plačiaja prasme požiūrių yra pakankamai lengva pasiekti aukštesnį urano prisodrinimo lygį. Ir būtent šis dalykas kelia nerimą. Kaip jau minėjau, Iranas nepritarė spalio mėnesį susitarimui ir pradėjo 20 procentų urano sodrinimą. Susitikant, susitikime su Brazilijos prezidentu ir Turkijos ministrų pirmininku buvo susitarta dėl bendro pareiškimo, kuriame įtvirtinamas principinis susitikimas iš Turkijos eksportuoti į Iraną 1200 kg mažai prisaudrinto urano, Iranas tam pritarė. Tačiau nelabai aišku, kokios bus taikomos mažai prisodrinto urano panaudojimo stebėjimo ir kontrolės priemonės. Taip, galima būtų siūsti tikrintojus, ekspertus, bet toks uh, tikrinimas nėra privalomas pagal numatytą susitarimą ir faktiškai Iranas gali įsileisti Tatenos ekspertus arba ne. Brandolinis kūras bus teikiamas per vienerius metus. Tie, kurie jį tieks, sako, kad vieneri metai per mažas laikas. Ir jeigu būtų susitarta, tai tada Iranas nutrauktų urano prisodrinimo iki 20 procentų darbus. Irano vadovybė teigia, kad jie ir toliau tęs urano prisodrinimo programą, kol bus pasiektas 20 procentų lygis. Aišku, jie gali tą daryti, jeigu gaus pakankamą kiekį urano. Jeigu taip įvyktų, tai nebejotinai susitarimas bus neįmanomas. Ir dėl to mums labai, labai daug kyla klausimų. Mes labai nerimaujame dėl Irano brandolinės programos. Ir Iranas iš savo pusės nieko nedaro, kad jis klaidytų mūsų nerimą, nes nebendradarbiauja su Tatena. Pareiškimo devintojoje dalyje sakoma, kad Iranas ateityje ketina atnaujinti dėrybas. Bet jeigu pasižiūrėsime, ką siūlo Iranas, aš turiu galvoje tą pasiūlymą, kurį Irano vadovybė pateikė mums prieš metus, tai jame nieko nekalbama apie Irano brandolinę programą. O tai iš vienos pusės tarsi Iranas sako, kad pasirengęs pradėti vėl atnaujinti dėrybas su ES dėl aplinkosaugos, klimatos kaitos klimato kaitos, jungtinių tautų reformos, skurdo pasaulyje mažinimo, bet jie nepagėdauja kalbėti ir dėrėtis dėl Irano brandolinės programos. Nuo 2004 metų aš dalyvavau beveik visose atitinkamuose susitikimuose ir paprastai. Kai tik pradedame mes kalbėti su Iranu apie Irano brandolinę programą, Iranas iš karto uh, pareiškė, kad ta programa nekelia problemų. Ir kalba tuo baigėsi. Todėl bendras Brazilijos, Irano ir Turkijos pareiškimas tik padidina nerimą ir dėl to susitarimo kyla nemažai. Suprantama, kad Iranas šiuo pareiškimu bando tarsi nustumti ES į šoną Kaip minėjau, susitarimas nei spalį, nei lapkritį nebuvo pasirašytas, bet jie Iranas dažnai teigia, kad jeigu kita dėrybininkų pusė būtų rimtesnė, tai susitarimą buvo galima pasirašyti. Dabar dėl bendro pareiškimo trijų šalių. Vis tik tai jis nesuteikia pagrindo optimizmui. Aš suprantu, kad antenos generalinis direktorius gali sušaukti posėdį ir pakviesti e, jame dalyvauti tas valstybės, kurios dalyvavo rengiant ankstesnį susitarimo projektą ir galbūt tos šalis galėtų e, pateikti daugiau reikalingos techninės informacijos. Kas žino, gal tas bendrasis pareiškimas galėtų tapti naujų susitarimų, bent jau jo pagrindu, susitarimų, kuris būtų priimtinas. Bet manau, mums visiems labai svarbu nepamiršti, kad Problema yra ne dėl to, kad yra tiekiamas mažai prisodrintas uranas brandoliniai jėgainiai. Problema ta, jog yra įtarimų, kad tas uranas gali būti panaudoti kariniams tikslams. Tatenos generalinis direktorius pritarus kitiems trijų valstybių narių partneriams matyt siekia konkretaus tikslo, būtent parodyti, kad įmanoma parodyti Iranui, kad įmanoma pritarti ir paremti Irano brandolinę programą, jeigu jį skirta tik civiliams tikslams. Ir šiuo atveju buvo žengtas žingsnis link tarpusavio pasitikėjimo stiprinimo. Bet iš tiesų reikia išsiaiškinti tikrasias Irano brandolinės programos kryptis ir siekius. Todėl, ponė pirmininkė, pirmininkas, siūlyčiau, kad jeigu nėra daug klausimų dėl Irano, nes mes galėtume atsakyti keletą, perėti prie ginkluotas neplatinimo sutarties. Taigi porą klausimų. Ačiū, panė Džanela, už jūsų išsamius paaiškinimus. Aš norėčiau e, pasitiksinti dar kai kurios dalykus, ypač e, susijusius su sėkme arba nesėkme. Tuose, tai tų e, Irano e, susitarimų e, būtent suskaldyti Europos e, sąjungą. Ta prasme, Iranas pasirašė su, su, su Turkija ir su Brazilija tą, tą bendrą pareiškimą, kad būtent būtų tam tikra prieštara padaryta Europos, Europai. ir e, jie taip pat prieš priešišką poziciją mm, užima ir Junktinė Amerikos valstybių atžvilgių. Jie bando pasiekti tam tikros sėkmės tarptau, tarptautinėje bendruomenėje, ką reiškia tas Irano manevras ir ką jisai reiškia e, šitai 5 plus 1 pozicijai. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponė Džanėlai už e, pateiktą išsame informaciją. Norėčiau užduoti šį klausimą. Jūs e, e, tikriausiai išskyrėte šitą trišalės, trišalio pareiškimo pagrindinius elementus. Į kai kurios elementus dar reiktų išsiaiškinti ir dar trūksta mums pakankamai informacijos. Bet manau, kad šitas pareiškimas yra labai svarbus, todėl man kyla toks klausimas. Visi puikiai žinote, kad e, Turkija taip pat nori stoti į ES ir jeigu dabar komisija arba čia Briuselėje arba su, su kalbėdamas atstovais Ankaroje gautų e, iš, in, gautų iš Turkijos arba pareikalautų iš Turkijos informacijos apie šitą trišalį e, pareiškimą. Tada galbūt mes žinotume daugiau. Komisija turėtų jau daugiau nuveikti, bendradarbiaudama su Turkijos institucijomis, jeigu ji to jau nepadarė. Jeigu to nepadarė, tai tegul, tegul pasigilina. Ir ar gilinsis dėl to į šį klausimą. Ačiū, pane Kokie. Ačiū ir aš norėčiau Jums e, padėkoti už šitą išsamų, išsamų informaciją. Jūs kalbėjote apie e, pasiūlymą šitos 1200 e, kg, kurie turėtų būti e, sodrinami siekiant užtikrinti pasitikėjimą ir sukelti pasitikėjimą Irano branduolinę energetiką. Jeigu, pavyzdžiui, bus e, prisodrintas pakankamas kiekis urano, kad būtų galima iš jo pagaminti bombą, tai e, kyla e, tam tikras pavojus ir mūsų interesams. Ir, e, ir kai mes galime užtikrinti, kad to kiekio nebus pakankamai prisodrinta, kad galėtų būti pagaminta bomba. Ar yra tam tikri įvertinimai, kiek yra prisodrinto urano Irane? Tai, taigi, čia, kaip mes matome, informacija yra skirtinga. Ir galbūt jūs galėtumėte pasakyti, e, kiek prisodinto Irano, urano yra Irane. Ir ar jo pakanka pagaminti bombai? Ar kyla tam tikras pavojus? Kaip jūs galėtumėte a, paaiškinti šitą pareiškimą? Galbūt tai yra taktinis Irano manevras? Žinoma, viena vertus e, galima pasakyti, kad nepakanka informacijos, kad ir kad reikia dar šį beitą išsiaiškinti, ar tai yra tam tikra Irano strategija, kad jie nepa, nepasako informacijos iki galo ir mes neturime jos. Merci, Ačiū, panė Žaneta. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau e, e, atsakyti į tą klausimą, kad Iranas nori, žinoma, atsiskirti, tarsi prieštarauti. Suskaldyti tarptautinę bendruomenę. Ir tai, tai yra akivaizdu. Tai yra, žinoma, tai yra taktika, kurios imasi Iranas nuo pat pradžios, kai tik tai pradėjo, e, pradėjome spręsti šitą branduolinės energetikos klausimą. Tai yra pakankama nesėkmė šios istorijos. Žinoma, jiems pavyko šiek tiek suskaldyti tarptautinę bendruomenę. Yra tam tikra sėkmė čia jų pasiekta. Nes e, yra e, tam tikrai požiūrių skirtumai tarp besivystančių valstybių e, susijusių su technologijų perdavimu, su ir branduolinių technologijų perdavimu. Uh, ir Iranui nebuvo labai e, sudėtinga įtikinti besivystančias valstybės, kad e, realybėje tos problemos, su kuriamis jos susiduria, e, yra susijusios su vakari, vakarų valstybėmis, kurios trukdo Iranui įsigyti informacinės, informacinės technologijas ir apskritai kitas aukštasias technologijas. Tai būtent tai yra populiariausias E, Irano argumentas, bandant įtikinti besivystančias valstybės, kad e, vakariečiai jiems nori kenkti. E, New York'e gyvūnės neplatinimo sutarties konferencijoje buvo pasiūlyta puikiai galimybė parodyti daugybėj valstybių, ypač Brazilijai, taip pat ir arabų valstybėms, kad e, tikrovėje Iranas elgėsi labai nesažiningai. Ir aš tikiuosi, ir kad tai, kas e, atsitiko New York'e, kas vyksta New York'e ir kas atsitiks ateityje, parodys arba padės mums parodyti, kad e, tikrovė yra kit, a, kitokia, kad mes norime tiesiog užkirsti kelią, kad Iranas panaudotų uraną kariniams tikslams. Kad jie gali naudoti taikiems tikslams uraną, tačiau ne kariniams. Ir šį, šio klausimo manipulacijos yra didelės ypač iš Irano pusės. Dabar kalbant apie Turkiją. Žinoma, e, yra tam tikri kontaktai su, yra, su Turkijos valdžios institucijoms. Mes su jomis kalbamės. Tačiau aš tikiuosi, kad jūs sutiksite su manimi, kad mes negalime diskutuoti su Iranu per uh, trečiąją šalį. Kitaip yra labai sudėtinga e, dėrėtis su, su Iranu. Nes pakeliui e, žinia, kurią mes norime perduoti Iranui, gali būti iškreipta. Jeigu mes norime e, dėrėti su Iranu, tai mes turime dėrėtis tiesiogiai. Šitas sandoris, e, tiksliau, šitas problemos sprendimas buvo pasiūlytas Tatenos. Taip dėl šito prisodrinamo urano. Tačiau kodėl mes turėtume dėrėti su tomis valstybėmis, kurios nebuvo spalio mėnesį vienoje, su kuriomis mes nediskutavome, kurios nepriklauso tai grupiai. Tie žmonės, kurie e, dėrėjosi su Iranu tuo metu, jie nežinojo apie visas tas sąlygas, e, kurios buvo nustatytos Iranui, e, apie terminus, kas buvo pasakyta, ka, ka, kam buvo prieštaraujama. Todėl tai yra labai sudėtingas kelias veikti per trečiasias šalis. Tai yra atsakymas ne tik tai Kumušakoš, bet ir ponai Baltėri. Aš manau, kad galų gale tos valstybės, kurios e, yra įsipainiojusios į šį reikalą, jos supras, kur jos įsipainioja ir e, jos e, galbūt bus pakviestos e, generalinio direktorato komisijos atstovų ir ten bus jos supažintos su kitomis galimybėmis toliau plėtoti santykius su Iranu šiuo klausimu. Spalio mėnesį mūsų susitikime mes norėjome sudaryti susitarimą, kurį galėtume sustiprinti pasitikėjimą tarp abiejų šalių ir kuris turėtų prisidėti pagerinti bendrą atmosferą. O kalbant apie kiekį, jūs esate visiškai teisus. Nuo spalio mėnesio šitas e, prisodinto urano kiekis padidėjo du kartus. Tai yra kita mūsų problema. Kodėl Iranas e, spalio mėnesį nepritarė šiam pasiūlymui o, gauti jau prisodintą uraną, o, o dabar pritarė. Ir Irane dabar yra 1200 kg urano. O dabar, kaip čia mes galime aps, apskaičiuoti šitą kiekį, kurį gali turėti Irano? Mes žinome tik tą kiekį, kuris yra, apie kurį informuotas yra uh, Tatena, tai yra apie 2000 kg. šitą kiekį nustatė Tatena, atsižvelgdama į pajėgumus e, Irane, apie gamyklas, apie kurias e, buvo Tatena informuota. Mes nieko negalime pasakyti apie galimas slaptas gamyklas ir apie ten laikomą urano kiekį. Nes mes apie tas gamyklas informaciją gavome pakankamai vėlai. Tačiau e, ir, ir tai buvo padaryta tik todėl, kad Iranas suprato, kad apie tas gamyklas jau visi sužinojo. Aš, aš nežinau, tikslaus uh, e, e, prisotinto urano kiekio mes nežinome, koks yra Irane. Taip pat uh, uh, sunku nustatyti tą laiką, per kiek laiko būtent Iranas gali pagaminti atitinkamą kiekį prisotinto urano. Jeigu tai yra tik tai tas kiekis, apie kurį mes žinome, Tai galbūt prireiks tam, tikrą, e, e, tam tikro laiko, galbūt vienų metų arba dviejų metų. E, žinoma, ta, tam reikia didesnio kiekio, tam reikia prisodrinti tą uraną iki 90 procentų, tam reikia jį pritaikyti ginklams, kariniams reikmėms, reikia išbandyti raketas. Tačiau, bet, bet kokiu atveju, šitas procesas nėra labai lengvas ir nesudėtingas. Todėl prireiks tam tikro laiko. Dabar prieš keliarius metus, prieš trejus metus, man atrodo, e, gal čia kolegos man padės, jie pasakė, kad, atitartatina pasakė, kad a, buvo rasti tam tikri brėžiniai, kurie e, liudijo, kad Iranas pradeda gaminti arba nori gaminti brandolinį ginklą. Buvo atliekami ir tam tikri tyrimai, e, bandymai e, požeminėse gamyklose. Todėl labai sudėtinga, mes nežinome visos informacijos, labai sunku įvertinti visą situaciją. Labai ačiū. Trumpai. Iš tiesų labai trumpai. Taip, aš klausau, ką jūs sakote ir viską suprantu. Labai rimtai suvokiame, kokia rizika iškyla E, pradant darybas e, su Iranu. Turiu galvoje Turkiją. Bet Turkija yra valstybė kandidatė. Ir bent jau instituciškai valstybės kandidatės neturėtų nukrypti nuo bendrosios ES užsienio politikos. Taigi šis klausimas yra nepaprastai svarbus, esminis, sakyčiau, brandolinė Irano programa. Tai galbūt būtų galima paprašyti, kad turkai paaiškintų, e, kokį e, susitarimą su Iranu jie sulaužė. Bet e, turbūt tai būtų galima išsiaiškinti per tiesioginius dėrybas su Teheranu. Ačiū, atkreipsim dėmesį. O dabar pereiname prie antro aspekto. E, tai yra ginklų neplatinimo klausimai ir sutarties dėl bandoninių ginklų neplatinimo peržiūros konferencija. Ačiū ponė pirmininkė. E, brandolinių ginklų neplatinimo sutarties peržiūros konferencija. Ji vyko New York'e ir tęsiasi beveik visą gegužės mėnesį. Reikia pasakyti, kad ji vertinama kaip sėkminga galvojant ir apie dokumentus bei sprendimus, kurie buvo priimti per konferenciją, ir apie jos indėlį prie į ilgalaikį e, tvarių santykių tarp vakarų šalių ir besivystančių šalių e, įtvirtinimą. Pripažįstame, kad pastarosiomis dienomis e, Izraelis ėmė reaguoti į susitarimą, kuris buvo priimtas dėl artimųjų rytų. Manau, kad apie tai šiek tiek vėliau pakalbėsiu. Peržiūros konferencijos e, baigiamasis dokumentas susideda iš dviejų dalių, turbūt gavote jį ir matėte. Pirmoje dalyje peržiūrima e, sutartis, analizuojama, kaip atskiri straipsniai gyvendinti, e, E, pasveriami pliusai ir minusai, vertinami sunkumai. Peržiūros dalis iš esmės yra pranešimų projektų rinkinys. Turiu galvoje pranešimus, kuriuos parengė pagrindinių komitetų pirmininkai. Tačiau dėl tų pranešimų projektų valstybės šalys nesusitarė. Ir galiausiai konferencijos gale nebepakako laiko išanalizuoti tų pranešimų projektų ir jų patvirtinti. Todėl mes suprantame, kad viskas tenka pirmininko atsakomybei. Tačiau e, tie pranešimai atspindi skirtingų komitetų diskusijų dvasę. Antroji peržiūros e, konferencijos baigiamojo dokumento dalis yra orientuota į ateitį, ten kalbama apie veiksmų planus visose trijose sutarties e, ramščiuose. E, Brandolinio ginklo neplatinimas, nusiginklavimas ir dvigubas paskirties naudojimas. Dėl šios dalies konferencija konsensusų pritarė. Veiksmų planai yra labai įdomus. Juose, kaip jau sakiau, yra numatyti veiksmai, kaip pats pavadinimas sako. Taigi kalbama, kokiu konkrečiu žingsniu valstybės narės įsipareigoja imtis. Turime skyrių, kuriame kalbama apie nusiginklavimą, ten numatyti 22 veiksmai ir matome, kad šio, šios dalies formuluotės yra labai griežtos. Ten sakoma, kad valstybės turinčios brandolinio ginklo E, turi tam tikrų įsipareigojimų, jos privalo imtis to ir to. Labai dažnai formuluotės yra teisiškai privalomo pobūdžio. Iš esmės įtvirtinami negrižtamumo, skaidrumo ir patikrinamumo principai, e, kalbant apie sutarties įsipareigojimų įgyventinimą. Taip pat yra e, nedviprasmis įsipareigojimas numatytas neplatinti brandolinių ginklų, jų atsikratyti. Taip pat yra numatyta galimybė konkrečiai pagreitinti pažangą e, nusiginkluojant brandoliniais ginklais. Yra paminėtas greitas pereimas prie visų brandolinių ginklų mažinimo. Ir pasakyta, kad kalbant apie brandolinius ginklus, turime galvoje visi ginklai visose vietose netiesiogiai tokiu būdu yra paminimi taktiniai ginklai, kurie yra e, Europoje. Taip pat yra kalbama apie tolesnį bralolinių ginklų vaidmens mažinimą karinėse doktrinose. Kalbama apie tai, kad brandoliniai ginklai E, jų operatyvinė, e, operacinė stadija turi būti sumažinta. E, formuluotė bandomųjų visuotinio brandalinių bandymų uždraudimo sutarties požiūrį yra labai griežta. Valstybės, kurios jau yra pasirašusios tą sutartį, nebuvo labai patenkintos. Jums paaiškinsiu, kodėl yra ir e, dalis, kurioje kalba apie skiliųjų medžiagų gamybos uždraudimą. E, formuluotės yra aiškios, tačiau nekalbama apie tokių ginklų gamybos moratoriumą. Iš esmės, Kinija labai stengiasi formuluotės sušvelninti, ypač kai, tai, kai buvo kalbama apie skiliasias medžiagas ir jų gamybą. Tačiau bendrai galiu pasakyti, kad numatomas priemonės labai griežtos, formuluotės griežtos Ir galėčiau tik paakcentuoti, kad pirmą kartą šioje dalyje yra kalbama apie brandolinių valstybių atsiskaitimą prieš kitą peržiūros konferenciją. Pirmą kartą brandolinės valstybės su tokia formuluotė sutiko, nes iki šiol jos tik savanoriškai teikdavo informaciją. Tai nėra blogai, turbūt, jeigu pažvelgtumėte šiuos metus, tai pamatytumėt, kad Prancūzija savanoriškai pateikė labai daug išsamios informacijos. Tačiau e, vis tik reikia pripažinti, kad valstybės niekada neturėjo prievolės atsiskaityti. Dar vienas skyrius yra skirtas ginklų neplatinimui. 24 veiksmai čia numatyti. Bendrai šis skyrius yra mažiau siekiantis Jame iškelti netokie toli siekiantis tikslai kaip nusiginklavimo skyriuje. Dažniausiai vietoj to, kad būtų sakoma įsipareigoti ar pasižadėti, yra sakoma konferencija ragina, kviečia valstybės narės daryti vieną ar kitą. Tačiau yra ir paslank, pa, palankių poslinkių. Turbūt žinote, kad NAM grupė visuomet E, alergiškai žiūri reaguodavo į papildomus protokolus, į eksporto kontrolę ir panašiai, nes jie e, eksporto kontrolę traktuoja kaip technologijų perkelimo trukdymą. Šį kartą gana gerai yra parašyta apie išsamų garantijų, sustarimą dėl garantijų, dėl papildomų protokolų ir panašiai sakoma, kad reikia sudaryti papildomus protokolus kuo greičiau ir juos įgyvendinti. E, papildomi protokolai turi būti įgyvendinami su sąlyga, kad įsigalios peržiūrėtojų sutartis. Yra pripažįstama eksporto kontrolės taisyklė gana plačiai, kaip ir gairės, kurias parengė eksporto kontrolės e, specialistai. Šioje dalyje silpniausia vieta yra atitikimo dalis. Dėl atitikimo labai bendrai kalbama. Nepaminėtas Iranas, nepaminėta saugumo taryba, pasakyta tik, kad egzistuoja Tateno statutas. Tačiau Tatenos statute yra kalbama apie netitikimo atvejų e, pateikimą saugumo tarybai pristatymą saugumo tarybai. Paskutinėje dalyje numatyta 18 veiksmų ir čia vėlgi labai konstruktyvių formuluočių matome. Pavyzdžiui, e, pasakyta apie daugia šalį požiūrį į brandolinį kūrą. Čia prisimtas įsipareigojimas toliau Tatenos kontekste e, analizuoti daugia šalius darbo metodus. Iki šiol tokie dalykai nebuvo populiarūs nam. Yra kalbama ir apie brandolinį saugumą, nors konkrečiai Vašingtono vadovų sustikimas nėra paminėtas. Tačiau labai gerai kalbama apie brandolinę saugą ir būtinybę laikytis reikalingų konvencijų susijusių su brandolinių įrenginių fizinę apsaugą E, stengiantis užkirsti kelią brandoliniam terorizmui, e, kalbama apie brandolinės saugos konvenciją ir panašiai. Viena teksto dalis yra skirta artimiesiams rytams. 1995 metais buvo parengta rezoliucija ir tuo metu peržiūros konferencijoje buvo nuspręsta sutartį pratesti neribotam laikui. Tačiau matome, kad Tokio sprendimo pavyko pasiekti todėl, kad tuo pat metu buvo priimta rezoliucija dėl artimųjų rytų. Joje yra raginama įsteigti e, artimuose rytuose zoną be brandolinio ginklo, be masinio naikinimo ginklo. Pripažinkime, kad įgyvendant šią rezoliuciją buvo padaryta labai nedaug. Ir dabar arabų grupės vardu kalbėdamas Egiptas jau prieš keletą metų, tiesą sakant, yra pasakęs, kad ši konferencija bus sėkminga tik tada, jeigu pavyks susitarti dėl tam tikrų artimų rytų rezoliucijos nuostatų įgyvendinimo. Dabar dėl teksto jau susitarta, jame yra numatyta e, Junktinių tautų generalinio sekretoriaus sušaukiama konferencija, kurioje dalyvaus ir 95 metų e, autoriai, tarp jų yra Junktinės Amerikos valstijos, Rusija, Junktinė karalystė. Ir e, tos valstybės paskirtų vadinamai tarpininką, dėrybininką, kuris padėtų palengvinti dėrybų eigą. Be to bus organizuojamas ta tema ES seminaras. Ta reikia padaryti prieš 2012 m. konferenciją. E, tai turėtų, toks seminaras turėtų įvykti 2011 metų pradžioje. Tekste apie artimuosius rytus yra paminėtas Izraelis. Jis paminėtas preambulėje, nepagrindinėje dalyje. Sakoma, kad konferencija pripažįsta, kaip svarbu Izraeliui prisijungti prie šios sutarties. Tai neturi jokių neigiamų ats, neigiamą atspalvio. Mes tiesiog stengiamės atspindėti realybę. Matėme, kaip Tanjan sureagavo. Netanjahu, atsiprašau, sureagavo į tą sprendimą. Ir e, matėme, kad e, konferencijoje buvo priimti susita, sprendimai, e, kuriems Izraelis nepritarė. Dabar mūsų uždavinys yra paversti šiuos dokumentus realiais. Ir rengiantis mano minėtajam seminarui reikėtų pasikalbėti su Izraeliu ir pabandyti juos įtikinti, kad reikia bent jau pradėti dialogą dėl uh, e, artimų rytų be masinio naikinimo ginklo. Tai yra paties Izraelio interesas. Tai yra mūsų didžiausias uždavinys dabar porą dalykų dėl Europos, porą, porą minčių dėl ES vaidmens. ES buvo svarbi šioje konferencijoje. Kaip žinote, Catherine Ashton e, išsak, pasakė įžanginę kalbą per pirmąją konferencijos dieną ES vardu ir po to turėjome daug galimybių e, apie tai kalbėti, nors e, pagal darbo tvarkos taisyklės kaip tokia galimybė ir nebuvo numatyta tačiau pirmininkui pavyko pasiekti skirtingų grupių susitarimų. Pirmininkauti šalis ir aš pati labai aktyviai dirbame komitetuose, ypač e, pirmininko draugų grupėje, kuri dėrėjosi dėl veiksmų plano per paskutinę konferencijos savaitę. Manau, kad dabar jau visi sutiks, kad konferencijos rezultatas yra geras. Nepamirškite, kad pirmą kartą ES kaip vienas subjektas, ne Prancūzija, Vokietija ar Junktinė karalystė, bet ES bendrai dalyvavo paskutinėme dėrybo etape. Dabar ES matoma kaip e, vieninga veikėja e, derantis dėl e, brandalinių ginklo neplatinimo ir nusiginklavimo. Ačiū. E, Ačiū už tokį labai išsamų pristatymą, ponia Kopa. Ačiū už informaciją. Noriu paklausti apie artimųjų rytų reikalą. Gal klausimas bus labai naivus, bet atsižvelgiant į Izraelio poziciją, taip pat į Irano poziciją, noriu paklausti, ko jūs tikitės iš to seminaro, kurį minėjote? nėra jokio ženklo iš Izraelio vyriausybės pusės imtis jokių priemonių, dėl kurių, apie kurias gali būti kalbama seminare, lygiai kaip Iranas nerodo jokio noro. Nes jūs sakėte, kad Izraelis nepritarė galimai rezoliucijai, o apie Irano vyriausybės poziciją neverta net kalbėti, visi apie ją žinome. Taigi, ko jūs tikitės? Tai bus tik dar vienas seminaras artimųjų rytų tema. Mano klausimas būtų toks ir ačiū už atsakymą. Pone Galar. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir pranešėja, jūs e, ką tik pasakėte, kad pirmą kartą ES e, kaip juridinis asmo dalyvavo šitas darybose, o ne atskirios valstybės. E, jau prieš konferenciją, kai, kai, kurie spaudos atstovai pranešė, kad buvo e, tam tikra įtampa tarp brandolinių ES valstybių narių ir net brandolinių. Ar, ar a, e, galite patvirtinti, kad ne, nebuvo tokios įtampos tarp e, valstybių, kurios turi brandolinį ginklą ES ir kurios neturi? Ir dar kitas klausimas. Per pastarąjį kartą mūsų pakomitetėje jūs išaiškite norą, kad ES e, e, dalyvautų iš tos e, Proliferation Initiative Security. Ir ko jūs uh, tikitės iš tos narystės ES tarp kitų valstybių narių? Pone Budikova. Ponas Budikova. Ačiū Jums už tokį išsamų pranešimą. Turiu pasakyti, kad ne visiškai pritariu tam rezultatų įvertinimui, kurį Jūs pateikėte. Pirmiausia, manau, verta paminėti, kad ES vaidmuo, kuris, aišku, padidėjo, nors ir niekada ES nebuvo pagrindinė žaidėja. žaidėja. Vis tik yra sudėtingas dalykas, net valstybės narės negalėjo net susitarti dėl dokumento formuluočių, dėl taktinės ginkluotos, taktinių ginklų. Ir aš manau, kad kalbant apie taktinius, taktinį brandulinį ginklą, tai formuluotė šiuo atveju kur kas silpnesnės negu toje deklaracijoje, kuri buvo paskelbta per 2000 metų peržiūros konferenciją. Vis dar egzistuoja rimtų nesutarimų ir ypač valstybė, kurią aš atstovauju, Vokietija, yra labai nepatenkinta tuo, kad ES negalėjo pateikti bendros dėrybinės pozicijos. Ir tai tik vienas iš pavyzdžių mūsų nesėkmių be Vokietijos, Prancūzijos bendradarbiavimo ribose. Aišku, aš pritariu jūsų vertinimui dėl to, kad pasiekta gana rimtos pažangos, ypač kalbantis apie vidurio, apie artimuosius rytus ir daug medžiagos pateikti 11 dokumento puslapyje. Gerai, kad ten yra tekstas, kuriame įvardyjama, jog dauguma besiderančių šalių pagėdavo aiškaus brandolinių, gink, brandolinių valstybių nusiginklavimo tvarkaraščio. Bet taip pat išvelgiu ir tam tikrų neigiamų dalykų. Paminėsiu keletą. Būtų geriau, jeigu pasiektume geresnės pusiausvyros, pavyzdžiui, apibrėždami brandolinių valstybių atsakomybę už prisijimtų saugumo garantijų gyvendinimą. Nes brandolinės valstybės pirmiausia nenorėjo prisimti įsipareigojimų. Kaip kad pavyzdžiui padarė Kinija, kurie sakė, kad jie nenaudos brandolinio giklo prieš nebrandolinės valstybės. Ir tenka tik apgalėstauti, kad tokių įsipareigojimų neprisėmė brandolinės valstybės. Kitas dalykas tai yra būtinybė, kad skiliųjų medžiagų gamyba būtų uždrausta sutartimi. Vėlgi deklaracijoje kalbam apie Junktinių tautų nusiginklavimo konferenciją. Ankstesnėse panašių dokumentų versijose ir ankstesnės redakcijos dokumente buvo kalbama apie tai, kad reikėtų apie tai kalbėti Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje, kai jis susirinks 66 kartą. Taigi, kitaip sakant, valstybės narės iki šiol blokuoja kai kuriuos žingsnius ir situacija nepasikeitė. Viskas vyksta taip pat, kaip prieš dešimt metų. Dėl saugumo garantijų dėl papildomų protokolų. Vėlgi formuluotas pernelyg švelnios. Ir saugumo garantijos ir atitinkamos priemonės minimos tik tarp kitų mažiau svarbių elementų. O faktiškai tai turėjo tapti sąlyga tolesnam technologijų perdavimui toms šalims, kurios nėra pasirašysios brandolinio ginklo neplatinimo susitarimo. Dar porą žodžių apie atskaitomybę. Iš pradžių buvo planavimas visai kitas atskaitomybės darbų grafikas. Dabar jau kalbama apie 2014 metus, o faktiškai anksčiau buvo kalbėta, kad toks, tokia sistema turi įsigalioti 2013 metais. Taigi, aš manau, mes turėtume būti pakankamai savikritiški. Ir aišku, pasiekta teigiamų rezultatų, bet yra pakankamai daug neigiamų dalykų. Ir ypač tenka apgailę stauti dėl to, kad ES turėjo galimybę uh, turėjo galimybę pateikti savo požiūrį ir savo poziciją dėl brandolinės ginkluotės mažinimo ir nusiginklavimo šioje srityje. Pana Soboda. Ačiū, pana už pranešimą. Tikrai konferencijoje tikriausiai nepasiekėme tokių rezultatų, kokių norėjome, kokių mums reikia, bet padarėme tai, ką galėjome. Bet ypač tenka apgailę stauti dėl visuotinių brandolinių brandimų uždraudimo. Manau, kad amerikiečiams reikėtų, amerikiečius reikėtų truputį paspausti. Bet norėčiau grįžti prie artimųjų rytų klausimo. Jeigu gerai prisimenu, prieš keletą posėdžių, o gal dar kiek anksčiau, jūs minėjote, kad ES palaiko aktyvų dialogą su artimųjų rytų šalimis dėl artimųjų rytų išlaisvinimo nuo masinio naikinimo ginklo. Noriu paklausti, ar iš tiesų šis klausimas yra darbo atvarkėje? Nes manau, kad ES visai teisėtai bando šį klausimą plėtoti. Kokia būtų neformali, neoficiali reakcija? Nors gal, aišku, neoficiali reakcija neturėtų kelti nuostabos, nes amerikiečiai gali visai kitaip pasielgti ir padaryti. Seminaras, aišku, gerai, bet ar jūs ketinate tęsti pradėtą dialogą Europos vardu? Ateityje. Mes iš tiesų nenorime, kad būtų platinama ginkluotė, o juo labiau artimuosiuose rytuose. Ačiū už atsakymą. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausia, dėl seminarų. Žinote, jeigu jūs atsižvelgsite į visus tuos sunkumus, kurie kyla dirbant artimuosiuose rytuose ir su to regiono šalimis, tai tiesiog gali nusileisti rankos. Ir aš tikrai nedirbčiau nusiginklavimo srityje, jeigu nežvelgčiau optimistiškai į šį dalyką. Turime pripažinti, taip yra sunku, kartais nusileidžia rankos, bet vis tiek turime dirbti. Kai organizavome pirmąjį seminarą, nes faktiškai mes esame vieninteliai, kurie organizavo seminarą svarstantį masinio naikinimo ginklų panaikinimą visame regione. Tai tada mes irgi beveik žinojome, kad mums nepasiseks. Nors faktiškai galų gale pasisekė. Seminaras buvo surinktas ir visos jame dalyvavusios šalis oficialiai ar neoficialiai dalyvavo seminaro darbe. Neįvyko jokių diplomatinių incidentų. Priešingai, visi elgėsi nepaprastai civilizuotai ir mandagiai. Be to vyko konstruktyvios diskusijos kurių metu visi dalyviai kalbėjo apie būtinybę tęsti pradėtą dialogą tam, kad galėtume pasiekti tolesnės pažangos ir kreipėsi į ES su prašymu prisijimti lyderio vaidmenį ir tęsti tą pradėtą darbą, organizuoti tolesnius renginius. Aišku, galima tiek apgailestauti, kad neįvyko tarp Izraelio ir kai kurių kitų arabų valstybių neformalų susitikimai. Jie buvo planuoti, bet jų buvo atsisakyta. Taigi, artimųjų rytų regiono valstybės atsidūrė sudėtingoje situacijoje, bet kažkas turi imtis dėrybininko ir tarpininko uždavinio. Nes dar Barcelonos deklaracijoje kartu su kitomis viduržėmios jūro regiono šalimis, įskaitant ir Izraelį, įsipareigojame siekti, kad artimųjų rytų regione būtų panaikintas, atsisakyta masinio naikinimo ginklo. Ir turiu pasakyti, kad Barcelonos deklaracija ir yra tas pagrindas, kurio remdamiesi mes tęsėme dialogą su Izraeliu, nes Izraelis pasirašė Barcelonos deklaraciją. Ir net jei Izraelio nuomoną, susitarimai jiems yra neprivalomi, nes paprastai būtent taip ir nutinka. Susitarimai, kai jie priėmami, jie e, įsiteisė tik tose valstybėse narėse, kurios tiesiogiai pasirašo tuos susitarimus ir prisijima įsipareigojimus. Bet Izraelis pasirašė Barcelonos deklaraciją ir todėl mes dirbame jos pagrindu kartu su Izraeliu ir turime tam tikrą teisinį pagrindą imtis veiksmų. Taigi dėl seminaro mes neorganizuojame kažkokios oficialios konferencijos, o tik seminarą. Ir kai aš kalbėjausi su Izraelio misijos Bruselėje atstovais apie galimą seminaro rengimą ir tolesnius veiksmus, tai paaiškėjo štai kas, kad neįmanoma kalbėti apie masinio naikinimo ginklo atsisakymą artimuosiuose rytuose, nekalbant apskritai apie saugumo garantijas regione. Nesakau, kad darbas nusimato lengvas. Ir manau, kad dabar bus dar sunkiau negu anksčiau. Vien dėl to, kad atsirado įtampa ir dėl to, kad e, buvo labai pasipriešinta, jog galutinėse peržiūros konferencijos dokumentuose Izraelis nebūtų minimas. Bet aš manau, kad mes jau Pradėjome darbą ir turime jį daryti. New York'e visi žinojo, ne tik amerikiečiai, bet ir europiečiai, kad būtų pagėdautina Izraelio dokumentuose neminėti. Aišku, mes visi susisiekėme su Izraelio diplomatais ir visi žinojame, kad konkretus Izraelio paminėjimas yra nepagėdaujamas. Ir kad būtų daug geriau, viso to išvengti vien tam, kad galiausiai sprendimas įsiteisėtų ir būtų įgyvendintas. Bet kai jūs dalyvaujate konferencijoje kartu su kitais 189 valstybėmis, tai reikia atsižvelgti ir į kitų dalyvių nuomonę. Ir kaip aš jau sakiau, Izraelio paminėjimas dokumente buvo numatytas ir tai neturėjo būti padaryta neigiamai, kaip tik teigiamai, bet galiausiai buvo įsivyravo nuomonę, kad svarbiausia išlaikyti dokumento turinį ir užtikrinti, kad ginkluotės neplatinimo sutarties peržiūros procesas vyktų, kad būtų pasirašytas galutinis dokumentas, užuot niekas nebūtų pasirašyta, kaip kad nutiko prieš keletą metų. Todėl toks ir buvo padarytas pasirinkimas. Dabar dėl tos įtampos tarp brandolinių ir nebrandolinių valstybių Europos Sąjungoje. Sakyčiau, kad visą laiką tokia įtampa yra. Europos Sąjunga sudaro skirtingo statuso valstybės narės. Ir todėl ne visada sutampa jų interesai, tai natūralu. Tačiau mes sugebėjome susitarti dėl bendros pozicijos prieš vykdami New Yorką, ją patvirtino taryba. Ir turiu pasakyti, kad gal vieną ar porą kartų konferencijoje dirbant kilo šiokia tokia įtampa. Bet svarbiausioje konferencijos dalyje, tai buvo prieš konferencijos pabaigą, mūsų veiksmų darna buvo labai didelė. Ir mes sugebėjome dėrybinėje grupėje atlikti tam tikrą vaidmenį, gerai dirbti, būtent dėl to, kad sugebėjome atsisakyti tam tikros įtampos ir sugebėjome dirbti labai konstruktyviai, teikdami pasiūlymus dėl dokumento formuluočių. Todėl apskritai galima pasakyti, kad ES po šios peržiūros konferencijos jo laimėjo. Jos pozicijos tvirtesnės, ES darbas geriau matomas ir labai dažnai pirmininkas net kreipdavosi ES gos atstovus, kad jie padėtų parengti formuluočių tekstą. Mes atlikome faktiškai tarpininko vaidmenį. PSC. Mes nesame visai verčiai dalyviai. Mes turime savo uh, numatytą darbą ginkluotės neplatinimo srityje ir mes negalime prisimti per daug darbų. Mes numatome tam tikrus darbus į ateitį ir turime to darbų plano laikytis. Dėl pono Butikovo reikštų ir visų tų paminėtų dalykų. Galėčiau pasakyti štai, kad niekas iš mūsų nėra galutinai patenkinti. Aš taip pat. Ir tie, kurie labai domisi brandolinio nusiginklavimo srities klausimais, tikrai žino, kad mes norėtume kur kas griežtesnio režimo, griežtesnės sistemos šioje srityje. Todėl mes irgi nesame labai patenkinti. Bet nemanau, kad dėl to reikia kaltinti Europos Sąjungą. Pirmiausia, dėl taktinės brandolinės ginkluotas. Taip mūsų bendroje pozicija apie tai buvo kalbama. Bet galiu pasakyti iš tai, ką. Jeigu būtume užsibrėž... Bet nepasiekėme labiau ambicingų tikslų ne todėl, kad kažko nebuvo mūsų dėrybinėje pozicijoje, bet dėl to, kad kitos brandolinės valstybės buvo absoliučiai prieš bet kokią kalbą apie taktinę brandolinę ginkluotę. Ir net jeigu ES būtų turėjusi labai išsamų dokumentą šiuo klausimu, vargu ar dėl to kas nors būtų pasikeitę, nes šiuo metu kitos brandolinės valstybės labai priešinasi tokio klausimo svarstymui. Ir čia aš kalbu nei apie europiečius, nei apie amerikiečius. Dėl saugumo garantijų. Nesu tikra, jog galiu pritarti jums, jog noriu pritarti jums. Nes man atrodo, kad Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucija yra pakankamai aiškiai viskas pasakyta ir vargu, ar iš tiesų mes turėtume prisimti tuos įsipareigojimus, pris, kurias prisima Kinė. Faktiškai, ką Kinė padarė? Tai, kad jinai paskelbė, kad jinai nenaudos brandolinio ginklo prieš nebrandolinės valstybės, bet tai yra visiškai bevertis pareiškimas. Aš pati atstovauju nebrandoliniai valstybei, bet jeigu brandolinio ginklo tikslas yra tik tai pareikšti, kad jūs jo nenaudosite, tai gal tada apskritai to brandolinio ginklo nereikia turėti. Ir galiu pasakyti, kad Kinė pakankrai, pakankamai dviveidiškai elgesi. Ir toliau gaminas keliasias medžiagas bei prieštarauja skiliųjų medžiagų gamybos, uždraudi, gamybos kariniams tikslams uždraudimo moratoriumui. papildomas protokolas dėl technologijų perdavimo. Taip, mes norėtume tokio dalyko, bet kaip aš jau sakiau, peržiūros konferencijoje dalyvavo 190, 189 valstybės. Taigi mes padarėme tai, ką galėjome padaryti. Mes net sugebėjome susitarti dėl įsigaliojimo, dėl ko nebuvo susitarta anksčiau. O dėl informacijos teikimo, aš manau, kad formuluotė tikrai nėra gera. Nereikia teikti informacijos kas pusmetį, todėl kad brandolinės ginkluotės rytis labai sudėtinga, sudėtinga finansinių požiūrių, sudėtinga techninių požiūrių analizuoti šią sritį. Ir kada numatyta atskaitomybė ir e, prievalė teikti ataskaitas, kas tokį trumpą laikotarpį, nežinau, ar bus pasiekta gerų rezultatų. Aš manau, kad brandolinės ginkluotės šalis, brandolinės valstybės turėtų susitarti dėl standartinės ataskaitų teikimo formos ir taip pat dėl aiškaus tokių ataskaitų teikimo kalendoriaus. Taigi manau, kad veiksmų planas nusiginklavimo srityje iš tiesų yra pats, pati stipriausia uh, bendro dokumento dalis. Kita vertus, tai tik tai proceso pradžia. Mes pradedame žengti šią kryptimį ir gal viskas vyks, žinot, kaip sodrinant uraną, jūs prisodinate uraną iki tam tikro procento ir tada jau savaiminis procesas prasideda. O dėl visuotinio brandolinių bandymų uždraudimo sutarties nebejotinai tai yra pagrindinis esminis dalykas ir mes norėtume, kad atsakomybę prisimtų ne tik tos valstybės narės, kurios ratifikavo sutartį, bet ir tos, kurios ją pasirašė. Vėlgi yra tokių, kurios grįžtai pasisako prieš, pavyzdžiui, Kinija. Amerikiečiai beje būtų pritarę pasirašysių šalių paminėjimui, bet problema ta, kad mes iš tiesų norėjome pasiekti bendro sutarimo. O jeigu jau norime pasiekti bendro sutarimo, jeigu norime visi susitarti, tai turime daryti kažkokias nuolaidas. Tačiau bendras rezultatas, mano galva, tikrai geras. Šiandien ryte politinėme ir saugumo komitete dalyvavo du dėrybininkai, kurie dirbo derantis dėl naujausios starto sutarties versijos. Žinote, tai sutartis tarp Junktinio Amerikos valstybių ir Rusijos ir jie pateikė gana teigiamą įvertinimą viso proceso. Nepamirškite, kad ta nauja dinamika, kuri atsirado dabar, dirbant brandolinėms valstybėms, nebrandolinėms valstybėms kartu, vakarams rytams, rodo, jog Galų gale mes galime susitarti dėl bendro dokumento ir manau, kad tai yra pats didžiausias konferencijos New York'e pasiekimas. Tai rodo, kad įmanoma įvairiems žemynams, geografinėms grupėms, politinėms grupėms jau susitarti tarpusavėje. Ačiū. Ačiū. Ponia Čenela, už šios du pranešimus patikite labai daug išsamios informacijos. Ir artimiausiais mėnesiais tikriausiai seksite visus klausimus susijusios su Iranu. O dabar padarysime dviejų minučių pertrauką, o toliau tęsime mūsų darbą. Bien, euh, nous allons reprendre. Euh, nous passons maintenant donc euh, euh, à un pro. Tai dabar aptęsime mūsų posėdį ir persime prie ITRE komiteto pranešimo projekto. Ten kalbama apie tarpinį Europos pareidominio radio navigacinės programų vertinimą. Įgyvenimo įvertinimą, būsimus sunkumus ir, ir finansinės perspektyvas. Apie šį klausimą jau beveik e, neseniai kalbėjome. Tačiau ponia profesorė Kopa dar neturėjo e, progų išsamei kalbėti apie šitą e, pranešimą. Mes savo ruoštų pateikime pateikėme dešimt pakeitimų. Taigi šiuo tekstu mes norėjome pateikti savo nuomonę ir patikrinti tarvinį Europos palidominės radio navigacijos programą. Žinoma, šita programa iš esmės yra vertinama šiek tiek per vėlai, galbūt Liepos pabaigoje komisija pateiks išsamų įvertinimą. Dabar mano vaidmuo yra susijęs su tuo, kad aš turėčiau ištirti e, tuos klausimus, kurie susijęs su saugumu. Ką Galilėjo sistema gali e, reikšti mums, plėtojant mūsų tarptautinius santykius ir naudojantis kitomis e, palidovinio ryšio sistemomis. Taigi ir mes dabar, mes priimame šitą pranešimą, šitą nuomonę tiksliau, mums tinkamiausių laikų mes nelaukime komisijos nagrinėjimo. Mes norime turėti tokią e, radionavigacijos programą, kuri užtikrintų ES e, nepriklausomybę. Ir mes e, turime, žinoma, suderinti su kitais teisės aktais, kurie veikia taip pat šioje srityje, taip pat tai yra tai radionavigacijos programų srityje, mūsų galėjo programą. Ir e, čia mes e, nagrinėjame e, suderinamumą šios sistemos, kad šitos sistemos, kurių yra kelios, žinoma, visame pasaulyje, galėtų dėrėti tarpusavėje. Po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, kosmo, kosmoso politika tapo ir Europos parlamento kompetencijos rytimi. Tai vadinasi, mes irgi priimame sprendimus dėl tokių programų finansavimo ir vertinimo. Galilėjo mes, e, kaip nustatėme, yra civilinė sistema ir civiliai turėtų ją kontroliuoti, e, nepatekti e, kariškiams į rankas. Tačiau kai kuriuose srityse manoma, kad ši sistema galėtų būti panaudojama dvigubai. Tai yra dviejose srityse, tai yra karinėje ir civilinėje. Ir dar per šį mėnesį mes išsiaiškinsime, kaip šis dviejopas, kaip šis dviejopas e, naudojimas galėtų būti užtikrintas. Ir tam reikia nustatyti e, tam tikrus kriterijus. Reikia aiškiai pasakyti, kad visi šios sistemos e, naudotojai turėtų paisyti tarptautinės teisės, taip pat e, jungtinių tautų įvairias kon, konfen, konferencijų ir principų, ir principų, kurie pagrindžia Europos Sąjungą, Sąjungos sutartį. Ir reikia užtikrinti tam tikras techninės galimybės, kad e, būtų uh, užkirstas kelias naudoti šią sistemą, pavyzdžiui, raketų paleidimui. Todėl reikia nustatyti tam tikrus techninius kriterijus į uh, naudojamus palidovus ir uh, atsižvelgti į mūsų į, mintis dėl įvairių taisyklių, kas gali naudotis šiomis sistemomis. Ir čia turėtų didžiausią reikšmę gauti valstybių narių sprendimai. Valstybės narės a, savo ruoštų sako, kad ši programa yra pakankamai sudėtinga, o kalbant apie a, e, technologijų eksportą, čia reikia būti labai atidijams, nes tos medžiagos, a, a, kurios a, e, a, e, nurodytos yra Vasenaro sutartyje, jos neturėtų būti eksportuojamos tai yra dviejų panaudojimo medžiagos. Ir mes e, galime pasakyti, kad esame jau pasirengę e, plėtoti čia tarptautinės teisės kompetencijos sritį, kalbant apie palidovinį ryšį. E, viena vertus mes pripažįstame įsipareigojimą, kad kosmosas nebūtų militarizuojamas ir prisėmė atsakomybę už tokį sprendimą. Ir kita vertus, mes, mes turime taip pat prisimti įsipareigojimus dėl kosmoso šiukšlių pašalinimo, tai būtent senų palidovų ir jų likučių kosmose. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegoms už tai, kad prisidėjo rengiant šį pranešimą. Aš iš, e, išsamei išnagrinėjau jų pakeitimus, nors negaliu pritarti kai kuriems pakeitimas, nes manau, kad jie prieštarauja pačią teksto e, minčiai, o, o e, kiti e, pakeitimai. Tai pavyzdžiui, antras pakeitimas, kuriame kalbama, kad Europos parlamentas visada privalo pareikšti savo sutikimą, jeigu šitas pradėjomis ryšys naudojamas kariniams reikmėms. Tai nerealu, nesutinku su juo. Ketvirtas pakeitimas dar yra yra e, susijęs su to, kad ES neprarastų galimybės naudotis galėjo sistema. Tai yra e, e, ši, toliau šeštas pakeitimas susijęs su, su finansais. Europos parlamentas jau priėmė sprendimą dėl ES biudžeto lėšų skirimo šios galėjo sistemos kūrimui ir plėtojimui. Toliau septintas pakeitimas susijęs su tuo, kad e, šitos galilėjo sistemos būtų naudojamas tik išimtai išimtinai civiliniams tikslams, nenaudojant e, BSGP operacijoms remti. E, vienas iš tų pakeitimų gali būti priimtas, mm, nors čia, manau, kalbama apie saugumo klausimus. Čia kalbame apie ITRE arba mm, biudžeto komiteto kompetenciją. Tačiau bet kokiu atveju dėl šio pakeitimo uh, Aš nežinau, neturi, nekyla problemų, jį galima įtraukti į, į, teis, į tekstą. O bet kokiu atveju e, visi tie pakeitimai padeda sustiprinti dokumento tekstą. Ačiū, pane Kopa, pane, pane Galerį. Ačiū. Aš e, matau, kad šešėlinė pranešėja ne, e, neprašo žodžio, tai pasisakysiu aš. Ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegijai Kopai už e, jūsų nuomonę aš jau beveik sutinku su jūsų rekomendacijomis ir jūsų nuomonė dėl pakeitimų. Dėl e, pirmo e, pakeitimo e, turinio aš sutinku su poniu kolega Biutikoferiu, tačiau, tačiau reikia pažiūrėti, ar jisai tiks tiesiog pačiam, pačiam tekste. Nes jeigu panas Brokas nesutiks su šito pakeitimu, tada e, mes nebalsuosime už jį. Aš manau, kad jisai toks turėtų patekti, koks dabar yra suformuoluotas šitas pakeitimas į pagrindinį tekstą. Jeigu ne, tai tada praras pagrindinę mintį šis pakeitimas. Dabar aš e, norėčiau paprieštarauti antram pakeitimui. Be to, iš GUE frakcijos mes e, atmetame visus e, pakeitimus, nes jie visiškai nesutampa su e, nuomonės tekstu. Tačiau mes pritarėme trečiam pakeitimui, kurį patikė kolegė Ana, Ana Gomes. Taigi, mm, visi punktai, kuriems pritarė EPP frakcija. Merci, monsieur Butikofer. Ačiū, e, ponia Butikoferi. Pas Butikoferi. E, labai, labai gražu, kad ponas Galeris e, pritarė savo paties pakeitimams. O kalbant apie pirmą pakeitimą, aš galėčiau įsivaizduoti, kad mes galėtume, sakykime, atsižvelgdami į bendrą mintį, bendrai galėtume įterpti šitą naują formuluotę į pranešimą, kad e, dėl to teksto, sakykime, susitartų visos frakcijos. E, tiesiog reikėtų visiems sutarti dėl šio e, pakeitimo turinio. O dėl antro pakeitimo aš norėčiau atkreipti dėmesį į Vokietijos e, žemutinių parlamentų rūmų leidinį. Ir jie gegužės mėnesį rašė, tiksliau, e, Bundestago nariai. Kaip e, Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybė atrodo, ar galima Galileo naudoti tik tai E, civiliniams tikslams, užšifruojant jų, jų signalus, pavyzdžiui, ar galima panaudoti ir e, kariniams tikslams. Ir e, tiesiog ar galilėjo nustatysime tik tai civilinį panaudojimą, ar tai turėtų būti tarsi viešoji paslauga, kad galėtų institucijos, organizacijos naudoti. E, šį, šią galilėjo sistemą, tačiau galėtų naudoti ir saugumo reikmėms. Vadinasi, e, nustatoma iš esmės, kad galėjo, gali būti naudojamas ir kariniams tikslams. Tai yra to, tokia e, yra pradinė mano pozicija. Dabar e, antrame pakeitime nėra pasakyta, kad esant visom galimybėm, tai yra arba visais būdais reikia drausti naudoti šią e, sistemą e, bendrai saugumo ir gynybos politikai. Ten tik tai pasakyta, kad e, turi būti vykdomas vykdoma parlamentinė kontrolė, ją vykdys Europos parlamentas ir jisai nustatys, kokiais atvejais galima naudoti kariniams reiksmėms šią sistemą. Abi pozicijos iš tikrųjų yra labai ekstremalios. Vien, viena vertus sakoma, Galilėjų galima naudoti bet kada kariniams tikslams, o kita pozicija sako, kad jokių būdų negalima naudoti kariniams tikslams. O mano pakeitimas yra susijęs su tuo, kad mes sukurtume taisyklę, kaip mes rastume e, aukso vidurį. Ir kad būtų rimtai galų galę žvelgiama iš tą parlamentinę kontrolę, kurią mes vykdytume. Ir mes nuspręstume, ar e, ši sistema naudojama kariniams reikmėms, kai kuriais atvejais, o kai kuriais atvejais civilinėms reikmėms. Ir čia e, e, galbūt reikėtų pakeisti šią formuluotę pakeitimą. Man, atsižvelgiant į mm, Vokietijos žemo, žemųjų parlamento rūmų e, atsakymą, tiksliau jų žinę, atrodo, kad mes galėtume palikti šitą antrajame e, pakeitime pateiktą formuluotę. Dabar reikėtų, žinoma, nustatyti ir e, naujausią informaciją, e, kokiais tas yra e, ginčas dėl dažnių su Kinija. Čia mums trūksta šiek tiek informacijos. Ačiū. Aš norėčiau pasiūlyti, kad dabar aptarsime tik tai pakeitimus ir vėliau kreipsimės į komisiją dėl to ginčio, dėl dažnių. Pone Rozinger. Ačiū, ponė pirmininkė, taip pat prašau padėkoti e, ponė pranešėjai Kopai. Jūs iš tikrųjų ėmėtės didelio darbo ir e, parengėte tikrai subalansuotą nuomonę. E, pirmiausia, jūs iš pradžių pabrėžėte Galilėjo civilinį pobūdį. Ir jūs prieštaraujate tam, kad kosmosas būtų militarizuotas. Mūsų frakcija tam visiškai pritarė. Tačiau aš norėčiau dar pabrėžti, kad mums atrodo labai prieštaringa ir mums atrodo neteisinga, kad e, jūs siūlote e, naudoti Galilėjo bendrai saugumo ir gynybos politikai. Taip pat ir apsaugant, pavyzdžiui, e, svar, ypač svarbią infrastruktūrą. Tai prieštaravimas, nes jūs pradžioje pabrėžiate, kad Galilėjo bus tik civilinėms reikmėms naudojamas, o vėliau tiesiog paprieštaravote štai nuostatai. Šitas šita dalykas, kad e, Galilėjo bu, e, bus naudojamas, saugot, e, naudojamas saugoti tam tikrai svarbia infrastruktūrai, tai yra ne demilitarizavimas, tai yra militarizavimas. Mano frakcija uh, Gwen būtent ir prieštarauja, kad galėjo būti naudojamas kariniams tikslams, nesvarbu kokiamis sąlygomis. Šitas šitas karinis panaudojimas e, dabar yra argumentuojamas, sakykime, tam, kad labai daug fin, e, buvo finansų panaudota kuriant galilėjo sistemą ir kad reikia panaudoti įvairiems tikslams galilėjo sistemą. Tai yra absurdas. Mes galime žemės ūkiai panaudoti galilėjo sistemą. Mes galbūt, e, jeigu mes e, nenorime kariniams tikslams naudoti Galilėjo, tai galbūt ne, neinvestuokime tiek daug į šią sistemą, o panaudokime tas lėšas e, kitiems, pavyzdžiui, švietimo arba kultūros arba žemės ūkio tikslams. E, nes bet kokiu atveju mes pateikėme e, pakeitimą susijusiu su to, kad kosmosas būtų demilitarizuotas ir e, Galilėjo būtų naudojamas tik tai civiliniams tikslams. Ir bet kokiu atveju, jeigu klausime, kuriems pakeitimams pritarsime, kuriems ne, tai mes savo pakeitimams tikrai pritarsime. Ačiū. E, ponas Keleris. <laughs> Iš tikrųjų, e, aš nesu įgaliotas kalbėti Vokietijos žemutinių parlamento rūmų vardu kaip kolega Biutikoferis. Ir e, turiu aiškiai pasakyti, kad e, iš tiesų mes turime tam tikras e, problemas dėl sutarčių. E, komisija iš tikrųjų atmetė tą pasiūlymą, kad parlamentas kontroliuotų sudaromas sutartis. Vadinasi, tik vien formaliuoju požiūriu sutartis negali būti patvirtinta. Aš norėčiau pasakyti, kad vis dėlto šitas e, svarbios infrastruktūros apsauga tai nėra militarizavimas, e, pavyzdžiui, palidovinio ryšio arba navigacinių sistemų. Tai e, e, čia valstybės narės ir e, čia yra jų kompetencija, jos sprendžia iš tikrųjų, kaip apsaugoti savo infrastruktūrą. Todėl aš nemanau, kad čia yra militarizavimo klausimas. Ir e, būtų dar gerai e, pabrėžti, kad mes patvirtiname savo pakeitimus. Merci, Monsieur Koumoutsakos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πιστέψτε. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu uh, uh, pasakyti tai, kas neišplaukia iš graikiško solidarumo. Aš tikrai turiu galvoje tai, ką dabar sakau. Noriu pasveikinti ponę Kopą, atlikus tokį gerą darbą. Ir galiu pasakyti, kad Graikijoje atitinkamos e, politinės partijos griebė vienas kitas, vienos kitas už gerklių. Pasakysiu, kad sutinku e, su e, šioje nuomonėje išdėstyta bendraja pozicija. Ir bendrai sunku pasakyti, ar bus Galilėjo naudojamas tik kariniams ar civiliniams tikslams? Ar tai nereikš, kad e, kosmosas bus militarizuojamas? Visi žinome, kad e, bendroji saugumo ir gynybos politika BSGP yra atsakinga už civilinių krizių valdymą ir už karinius reikalus. Taigi, jeigu galėjo, norėsime pasitelkti uh, BSGP ir BUSP, tai ši nuomonė bus labai svarbi. Aš norėjau šią nuomonę išdėstyti, kad žmonės viską teisingai suprastų, kad būtų aišku, apie ką mes kalbame. Daugiau nieko nesakysiu, nes ši nuomonė yra gera ir nėra ko pridurti. Merci, je souscris pleinement à ce que. Ačiū. Aš visiškai pritariu tam, ką sakė kolegos Mane visuomet šiek tiek stebina. Toks perdėtas militarizavimas. Mes kalbame apie e, BSGP ir BUS. Didžioji dalis krizių valdymo operacijų yra civilinio pobūdžio ir niekas čia nepasikeis. Todėl pažvelkime į šią problemą per perspe iš perspektyvos. Tačiau strategiškai galvojant, E, mūsų numatomos priemonės neretai yra pasitelkiamos ir Junktinė Amerikos valstijų. Jeigu e, mes neturėtume galimybės prieiti prie Junktinė Amerikos valstijų sistemos, tai negalėtų nei mūsų muitininkai, nei policininkai, nei kiti e, pareigūnai dirbti taip, kaip jie dirba dabar. Negalėtume nustatyti objekto padėties taip gerai, kaip darome dabar. Dabar žodis komisijai E, šiek tiek daugiau informacijos e, dėl santykių su Kinija. Mano kolega Jeremy Godier e, pasisakys tą temą. Jis atsakingas už tai ir jis jums pateiks daugiau informacijos. Dėl dėrybų su Kinija. Sausio mėnesį šiais metais buvo padaryta nemaža pažanga. Ir ją galima e, įvertinti ir pagal raštu parengtus dokumentus. Dėl Galilėjo dažnių e, lygina, jų lyginimo su kompas pripažįstame, kad tarptautinė bendruomenė ir tarptautinė komunikacijų sąjunga pripažįsta tas prievalės. Liepos 1 8-9 dieną vėl mes susitiksime, pradėsime kitą dėrybų etapą ir visiškai aišku, kad kiniečiai nori, kinai tiksliau nori atsikratyti šios problemos e, pasitelkdami de facto situaciją ir nori pradėti naudoti tą sistemą kur kas greičiau negu Galilėjo. Taigi dabar Junktinės Amerikos valstijos ir Kinija pradeda tiesiog varžytis dėl uh, sistemų panaudojimo. Jeigu vien, vienas mūsų turės reguliuotojo teisę, tiekėjo teisę, tai e, sistema galės būti pradėta naudoti, kai tik galėsime prieiti prie tam tikrų dažnių. Taigi, dėrybos yra gana sudėtingos. Čia veikia labai daug faktorių. E, vienas iš jų yra susijęs su ponios kopas nuomonės e, pastraipą ir žinome, kad valstybės narės neturėtų naudotis jautriomis technologijomis, kurios padėtų Kinijai sukurti savo sistemą. Manau, kad apie tai kopos nuomonėje reikėtų kalbėti. Vis tik galiu savo nuomonę išsakyti, manau, kad pažangos su Kinija yra pasiekta daug. Abi pusės atrodo pripažįsta, kad reikia susitarimo, tuos suinteresuotos abi pusės, įskaitant ir kinus. Kinija pati tuo yra suinteresuota, nes e, ji nori būti tarptautinėje GNSS arenoje. Aš manau, kad e, jau e, greitai mes pasieksime susitarimą, tačiau mūsų laukia dar daug darbo. Todėl aš tikrai manau, kad turėsime nemažai paplušėti, Dėrybos bus ilgos ir sudėtingos. Reikėtų pasirūpinti, kad ES suformuotų nuseklę poziciją, kad dėrybose nebūtume išmušti iš vėžių. Aš irgi norėčiau šitą pridurti dėl Galilėjo naudojimo e, BSGP ar BUSP misijoms. Iš esmės, europiečiai naudojasi JAV GPS sistema, bet nes visos valstybės narės turi vienodas galimybės naudotis tą GPS sistemą. Čia mes kalbame apie priemonių netitikimą e, tarp skirtingų valstybių narių. Su Galilėjo visos valstybės narės turės vienodas galimybės, vadinasi, bus daugiau nuoseklumo ir darnos. Pone Liuzing. Aš tik norėjau pasitikslinti. Tuo metu e, Europos komisaras Verhoginas parašė ir pasakė, kad e, Galilėjo dažnai, daugiausia turės bus taikomas kariniams reikmėms. Ir man dabar labai, labai keista, kad šita e, dabar Galilėjo staiga tapo ne kariniams reikmėms naudojama sistema. Madame Copa, pour euh, Ευχαριστώ la κύριε Πρόεδρε. Μία λέξη γιατί βλέπω ότι έχει περάσει πολλές... Πονακόπα. Na, daug nekalbėsiu, jo lab, kad nemažai jau pašnekėjome. Aš manau, kad įdėkus Galilėjo sistemą ES galėtų veikti savarankiškai. Mes prieš panaudojimą kariniams tikslams, bet mes neturėtume prieštaringai žiūrėti į tai, kad ši sistema būtų panaudota vykdant Europos saugumo ir gynybos politikos misijas. Vien tik pagalvokite apie Atalantą misiją ir kiek duotų naudos ši sistema mums kovojant su piratais jūroje. Noriu padėkoti visiems kolegoms už pastabas. Labai susidomėjusi klausiausi pono Butikofo pastabų dėl antro pakeitimo. Ir iš tiesų lauksiu jūsų pasiūlymo dėl kitos formuluotės, o tada galėsiu pasakyti, priimtina jį man ar ne. Pirmininkas. Ačiū. Kągi mes užsienio reikalų komitete balsuosime dėl šios nuomonės birželio 22-23 dienomis. O dabar svarstykime kitą klausimą, nes netiek daug laiko liko ir tai yra mūsų nuomonė dėl INTA nuomonės dėl tarybos reglamento nustatančio bendrijos dviejopo naudojimo objektų ir technologijų ekspert, eksporto kontrolės režimą dalinio pakeitimo. Pranešimą rengia ponas Butikov. Butikofer. Ačiū, ponė pirmininkė. Man kyla problema. Jūs sakote, kad mūsų spaudžia laikas, mums netiek daug liko laiko šiandien, bet aš manau, kad šiuo atveju problema netiek techninė, kiek politinė. Nes todėl noriu paprašyti jūsų kantrybės, kadangi ketinau pateikti keletą pastabų. Pirmiausia, tai noriu padėkoti keletui žmonių, ypač iš ponui Michal Malovič, Rosemary Habanski iš tarybos ir Piotr Ručkovski iš komisijos, kurie man padėjo rengiant šią nuomonę. Jie tikrai labai daug padėjo ir suteikė man daug informacijos. Aš visą klausimą nagrinėjau saugumo ir taikos užtikrinimo pošiūrių. Aišku, pagrindinis komitetas yra intra, bet jie į viską žiūri per kitą prizmę. Mes, gynybos pakomitetis ir saugumo pakomitetis, turime visą dėmesį sutelkti į saugumo aspektą. Kalbant abstrakčiai, tai man labiau patiktų tarybos parodytas pošiūris, o ne komisijos pošiūris. Kai taryboje komisijos pasiūlymas buvo svarstomas, daugiausia dėmesio buvo skiriama saugumo aspektui ir tikrai saugumo klausimai labiau rūpėjo tarybai negu komisijai. Ir aš linkęs pritarti tarybai. Nes. Kodėl? Todėl, kad netikiu, jo komisija yra teisi, manydama, kad vėjopas paskirties objektai ar kai kurios technologijos nekelia galimos rizikos. Norėčiau tik priminti, kad vienos iš mūsų valstybių narių finansinė infrastruktūra buvo išpu, užpulta iš išorės, tai buvo tikras elektroninis karas. Ir todėl neatsitiktinai NATO strateginės koncepcijos, strateginės doktrinos peržiūra atsidūrė tarp pirmųjų darbo atvarkės klausimų. Manau, kad šie klausimai turi būti sprendžiami labai rimtai. Kitas argumentas būtų toks. Komisija bando pasiūlyti tam tikras sąlygas, kurios leistų įgyvendinti komisijos strategiją, bet tuo pačiu metu nieko nepaaiškina mums, kaip tos sąlygos iš tiesų bus sudarytos. Pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijose yra vidaus saugumo departamentas, kuriame dirba keletas tūkstančių darbuotojų ir jie analizuoja, ar galimai ne pagal paskirtį panaudotinos medžiagos neatsidurs netinkamuose rankose. Kas tai darys Europos Sąjungoje? Šis klausimas absoliučiai nepaliestas lieka komisijos pasiūlyme. Aš manau, kad vadovau žvelgiant į tarybos pasiūlymą, mes turėtume susilaikyti nuo bendro eksporto leidimo išdavimo menkos vertės, mažos vertės siuntoms. Iš savo pusės esu pasiūlęs tam tikrų pakeitimų dėl bendrųjų eksporto leidimų, kurie galėtų būti naudingi. Aš manau, kad jeigu į visą tą reikalą pažiūrėsime iš saugumo pozicijų, tai tada reikėtų galvoti štai kaip. Nereikėtų galvoti apie tas apribojimus, kurios praeitėje yra įvedusios valstybės narės. Nereikėtų galvoti ir apie mažiausiai ribojančius sprendimus, kurios taiko kitos valstybės narės mes turėtume vadovautas didžiausio atsargumo principu ir būtent jo pagrindu elgtis ir jo pagrindu vertinti kitas šalis. Nereikėtų vadovautis vienos ar kitos valstybės narės požiūriu ir be, nes gali būti taip, kad susilpnės arba nukentės vienos ar kitos valstybės saugumas. Ir dar vienas dalykas, kurį būtinai noriu pasakyti. Aš taip pat skatinu labai atsargiai elgtis, nes mums trūksta reikalingų duomenų. Mes neturime duomenų apie dviejopus paskirties objektų ir technologijų eksportą galutiniams paskirties šalims. Todėl reikia elgtis labai atsargiai. Ne kalbėsiu apie visus kitus atskirus pateiktus pasiūlymus dėl pakeitimo. Bet to yra dar viena tokia formali problema, kurią turiu bent jau paminėti pirmininkaujanti Espanija nepateikė iš savo pusės, kaip pirmininkaujančios valstybės, jokio dokumento. O tas dokumentas, kurį mes turime, yra jau pasenęs. Todėl padėtis keistoka. Mūsų pakomitetis svarsto naują pasiūlymą, remdamasis senų dokumentų. Taip pat nenorėčiau siūlyti balsavimo atidėti dėl pakeitimų, nes tada gali būti taip, jog į mūsų nuomonę bus apskritai neatsižvelgta. Bet aš norėčiau, kad mes visi labai aiškiai pasakytume, jog parlamentas atsidūrė sunkioje padėtyje, o taip neturėtų būti. Ačiū. Ačiū. Aišku, Liepos 12 dieną mes šį klausimą dar kartą svarstysime. Pakeitimus reikia pateikti iki birželio 9 dienos 12 valandos. Ir siūlau už tai, ką dabar pereiti prie kito klausimo, o diskusija dėl dviejopo panaudojimo objektų ir technologijų tuo tarpu baigti, nebent kas nors norėtų pasisakyti. Gal komisija nori pasisakyti? Ačiū pirmininkė, kad suteikėte man žodį. Norėčiau tik sureaguoti į pranešėjo pastabas. Pirma. Komisija yra kaltinama, kad neatsižvelgia pakankamai į saugumo aspektą. Ir be to pranešėja sakė, kad yra beviltiškai pasenusi kai kuri medžiaga. Tai leiskite priminti gerbiamajam parlamentui, kad komisija yra siūlusi valstybės narėms, kad reglamentas dėl eksporto kontrolės turėtų būti sustiprintas. Tai yra tranzitas ir dviejopas paskir ir um, tarpiniai tarpininkavimas parduodant dviejopos paskirties objektus ir technologijas turėtų būti sugriežtintos sąlygos šiuose srityse. O naujasis reglamentas yra 4 28-2008 metų. Todėl pranešėjas tikrai teisus sakydamas, kad daug kas pasikeitė. Ir nebejotinai pats pagrindas veikimo pasikeitė. komisija iš tiesų valstybėms narėjams sakė, e, siūlė daug esmingiau pakeisti eksporto režimą, beje tai susiję ir su Galilėjo projektu, nes reikia riboti technologijų, kurios vėliau gali kelti pavojų eksportą. Tačiau sprendimą tokiu atveju visada priima valstybės narės. Ir būtent valstybės narės priima sprendimą dėl uh, atitinkamo sąrašo sudarimo. Komisija bei tokiuose dėrybose net nedalyvauja. Vokietija, Italija, Jungtinė karalystė, Graikija. Iš tiesų, turi daug eksportuotojų ir eksportuoja keletą tūkstančių tokios dviejopos paskirties prekių. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite, kokias iš tų prekių privalu kontroliuoti, tai realiai pamatysite, kad tada beveik nebelieka ką eksportuoti. Dėl galimo tų technologijų panaudojimo kariniams tikslams. Tai šiuo atveju mes kalbame apie prekes, apie objektus, kurios iš esmės yra skirtos civiliams reikmėms, bet gali būti panaudotos ir karinėje srityje. Tai yra kompiuteriai, tam tikra mašininė įranga, tai yra kasdienės prekės. Prieš penkerius metus kompiuteriai dar buvo draudžiama eksportuoti prekių sąraše. Nors jie šiuo atveju tikrai nekelia pavojaus. Taigi, sakyčiau, kad reikia pasižiūrėti į valstybės narės, kurios daugiausiai sudaro sutarčių dėl prekių pardavimo šiose, šioje srityje. O kada tokios prekės eksportuojamos, turi būti tenkinamos labai konkrečios sąlygos. Tai yra, ar tos technologijos negali, negali kelti pavojaus, jeigu jos atsidurs kitose šalise. Mes nepra, neprašome, kad būtų išbrauktas iš sąrašo kokios nors prekės. Antrajame priede yra kalbama ne apie prekių išbraukimą, o apie tai, kad reikėtų padėti e, skatinti priekybę su tam tikromis šalimis, tokiamis kaip JAV, Australija, kai kalbame apie mažos vertės siuntas. Ir faktiškai visos beje šalis yra įtrauktos į sąrašą valstybių, su kuriomis vykdant eksportą būtina jį kontroliuoti. Taigi aš nesutinku su pranešėju. Ir noriu pasakyti, kad tai, ką mes siūlome, anaip tol nepadarys žalos saugumui. Neseniai mes valstybėms narėms pasiūlėme suderinti kontrolės sistemas, turiu galvoje tas prekes, kurios yra neįrašytos į sąrašus. Nes iš tiesų labai daug prekių nepatenka į tokius sąrašus, bet yra eksportuojamos. Ir svarbiausias dalykas, kad prekes būtų kontroliuojamas, nes atsisakymas suteikti leidimą eksportui paprastai atsiranda dėl tų prekių, kurios nėra sąrašuose. Ta pati situacija ir su Galilėjo projektu. Dar vienas dalykas. Reglamentas e, labai didelis. 250 puslapių ir juose vardėjimus įvairiausios technologijos bei objektai, bei prekės, gaminiai. Faktiškai jas pasižiūrėsime, kai buvo praeitėje, per 30 metų buvo atsisakyti išduoti eksporto leidimą dviem tūkstančiams prekių, tai yra 0,5 procentai. Mes analizuojame situaciją ir bandome suderinti priemonės, ypač kai kalbame apie nerizikingas prekes. Bet yra atvejų, kai, bet yra atvejų, kai aišku, eksporto leidimas neturi būti išduodamas, nors valstybės narės pasielgia kitaip. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš noriu keletą pastabų pagarsinti. Mano pozicija tokia. Ji remiasi atsižvelginti tas ilgas diskusijas, kurios vyko taryboje. Ir nereikia taip jau nuvertinti tų diskusijų, nes saugumo klausimas vis dar priklauso valstybių narių kompetencijai. Ir valstybės narės nebūtinai vaidina pagrindinį vaidmenį. Nesakau, kad komisija neatsižvelgia į saugumo aspektus. Aš to nesakiau. Aš noriu pasakyti tiesiog, kad nebejotina, jog taryba užėmė kitokią poziciją prioritetų atžvilgių. Komisijos atstovė teigia, kad reikia vadovautis stambiausių valstybių narių praktika. Aš pats atstovauju tokiai valstybei nariai bet negaliu pasakyti, kad vien dėl savo dydžio mes visuomet esame teisūs. Mano argumentas kiek kitoks. Mano argumentas būtų, kad reikia veikti vadovaujantis atsargumo principu ir parengti labai griežtą reglamentą, kuris taptų savotiškų standartų valstybėms narėms. Kodėl aš taip sakau? Stambios eksportuotos nebūtinai yra tos šalis, kurios kurioms gali kirti grėsmė, jeigu bus neteisingai panaudojamos vienos ar kitos technologijos. Aš jums paminėjau pavyzdį labai mažos valstybės narės, kuri tiesiog susidūrė su elektroniniu karu prieš ją. Ir kuri patyrė rimtą spaudimą. Todėl aš manau, turėtų tarp valstybių narių būti solidarumas bent jau saugumo srityje, saugumo standartų atžvilgių. Ir geriausia to būtų galima pasiekti, jei būtų nustatytas bendras griežtas standartas. Kai yra suteikiamas bendrasis eksporto leidimas, tai tai reiškia, kad bet kas iš bet kokios valstybės narės pasinaudodamas tuo leidimu gali užsimti eksportu. Ir atskira valstybė narė nebeturi galimybės sugriežtinti sąlygas. Tokia yra problema. Aš nesakau, kad ta idėja yra šimtų procentų gera. Aš nesakau, kad mes neturėtume galvoti ir, netu, ir turėtume atsisakyti bendrųjų eksporto leidimų. Bet aš noriu pasakyti, kad jeigu jau mes ketiname išduoti bendruosius eksporto leidimus, tai tada visi tai toks leidimas neturėtų daryti žalingo poveikio mūsų saugumui ir kiekvienos atskiros valstybės narės saugumui. Taigi aš užimu tokią poziciją, kuri artimesnė diskusijoms taryboje. Prašom pasisakyti greitai. Ačiū, panė pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Man atrodo, kad savo nuomonėje mes turėtume e, e, koncentruotis labiausiai į saugumo uh, klausimus e, ir ypač žvelgdami į pramonės, pra, pramonės sritį. Nes visų pirma, e, šitą riziką turėtų būti, kuri kyla dėl dviejos paskirties produktų, turėtų būti tinkamai reglamentuojama ir apibriešta. Aš nežinau, kaip jūs žinote, e, kokia yra tarybos nuomonė, aš žinau, kaip yra tarybos darbo grupė, pateiks tik tai pasiūlymą tik birželio mėnesį. Aš neturiu jų pozicijos e, šiuo momentu ir aš nežinau, ką jie mano šiuo atveju. Tačiau iš tikrųjų šitas kibersaugumas yra, iš, e, yra vis svarbesnis dalykas. Ir e, e, sudėtingos technologijos arba aukštos technologijos yra taip pat priskiriamos tokiams dviejos paskirties e, produktams. Ir aš. E, norėčiau, kad komisija pasiūlytų e, tinkamą apsaugos lygį. Ypač atsižvelgdama į kokias sritis, bet kokia atveju mes pritarėme komisijos pasiūlymų ir aš, kadangi aš iš e, e, komunistinės šalies, aš pritariu panui Bitikoferiui, nes kartais a, gali būti tokie produktai, tok, tokios prekes dviejos paskirties panaudojamos a, mažinant spaudos laisvę, kaip Kinijoje arba Rusijoje, pavyzdžiui. Merci beaucoup, merci d'avoir été euh, bref, rapide, Madame Lezing. Très... Ačiū, e, dabar trumpai gal pakalbėkite. Aš kalbėsiu trumpai. Gūja remia e, pono Bitikiferio e, nuomonę. Manau, kad jinai labai suprantamai pareikšta jo nuomonėje, jisai aiškiai pasakė savo nuomonę ir mes taip pat norėtume aiškiai jam pritarti. Galbūt mes pateiksime patikslinančius pakeitimus. E, pone Gelerį, e, techniškai iš tikrųjų kyla daugiausia e, problemų su 17-18 pakeitimu, nes čia visus priedus reikalaujama išbraukti. Iš tikrųjų tai yra principinis klausimas, nes mes neturime jau galutinės nuomonės ir mes norėtume iš tikrųjų teigiamą sąrašą sudaryti tų visų dviejos paskirties e, prekių. Mes e, turėtume atsižvelgti, žinoma, ir į tai, kad ne visi laik praktiškai galima nustatyti, kokie yra produktai pavojingi, paprastai, nes pavyzdžiui, nes jau kompiuterius įtrauksime e, kaip e, kibernetinio karo E, priemonės, tai čia, tai čia bus labai e, sudėtinga jau pačiai pramonėje. E, aš, aš manau, kad parlamentas turėtų vis dėlto e, sukaupti pakankamos informacijos, kad galėtų priimti galtinį sprendimą. Ir aš abejoju, ar mes e, dabar šioje diskusijoje bent, rasime bent kokį bendrą sprendimą. Ačiū. Kaip jau sakyta, e, taryba, dabar išteikiamas jums žodis. E, Liepos mėnesį e, mes dar kalbėsime šio klausimo, galbūt trumpai dabar pasisakykite. Mes turime E, į didelę, didelį sąrašą valstybių, kurie, kuriems šitas bendras eksporto leidimas būtų naudingas. Ir e, mes, žinoma, atsižvelgėme iš tą saugumo susirūpinimus ir tie objektai, kurie yra įtraukiami į bendrą eksporto leidimą ir tos valstybės, kurios naudojasi šitais leidimais, e, juos, tos sąrašus sudaro valstybės narės ir bendradarbiavimo su darbo grupe. Ačiū. Taigi, 9 viršelio pateikite savo pakeitimus ir tada Liepos mėnesį mes diskutuosime išsamiau šio klausimu. Dabar persime greitai prie e, sėdė delegacijos, kuri e, e, vyko į Norfudą. Ponas Ponefūlį, ponas Lofudas ir kitas asmuo dar dalyvavo šioje delegacijoje Norsude. Ir čia matau, kai kurie iš jūsų esate e, salėje, jūs apsilankėte operacijos talantė štabe, e, aplankėte Junktinės karalystės Niderlandų kovinę grupę. Ir kalbėjotės su, e, su piratais kovojančiais, su piratais kovojančiais junginiais kariniais. Taip, iš tiesų mes smarkiai dirbome, buvo daug susitikimų. Ir labai e, sudėtinga apibriežti trumpai, ką mes ten nuveikėme. Tačiau, bet kokiu atveju, buvo labai įdomu susipažinti su e, NATO atliekamas veiksmais, su ten e, esančiamis pajėgomis, abipusių supratimo atmosferoje vyko mūsų diskusijos E, iš tiesų e, man tiesiog buvo patvirtinta, kad Atlantos, Atlantos e, ekspedicija ir operacija turi būti vystama ir toliau. Nors pastaruoju metu laivai negali patekti į visas tas vietas, kurie, kuriuose siautėja piratai. Tačiau e, mes norime užtikrinti, kad, kad e, reikia rasti pinigų ir kovoti toliau tęsti šitą operaciją. Mes turime iš pašaknų pakirsti piratų veiklą. Pirmininkas. E, iš tiesų, tai aš norėjau dar kartą pasakyti, kad e, labai svarbu užtikrinti regiono politinį stabilumą, ypač Somaliją, ir panaikinti iš pašaknų šitą, šitą pira, piratų veiklą. Tai aš dabar greitai pasakysiu, kalbant apie šitas kovinės e, grupės. Mm, jos niekada nebuvo dislokuotos e, Somalija ir mm, dėl to apgailestaujama iš tiesų, nes taip negalime kovoti krante Somalija. Uh, Nes, pavyzdžiui, tas kovinės grupės galima panaudoti ir e, civilinėms reikmėms. Pirmininkas įsikiša ponas Balamanas. Iš tiesų tai buvo labai naudingas vizitas, norėjau pasakyti, ir e, ten dalyvavo visus suinteresuotos šalis. E, mes dėje negalėjome sustikti su, mm, su admirolo pačiu, kuris vadovauja šitai, šitai operacijai. Ir, ir e, kad tik tai susidūrėme su tokia tragedija, kad e, Afganistane buvo, žuvo keli, keli kareiviai, paskui vienas Britų armijos kariškis tapo karo veiksmų auka. Aš manau, kad E, iš tiesų e, NATO, ES e, ir NAVO misijos tarsi persidengia Somalija ir kitose regionuose. Aš paklausiau, ar, sakykime, jeigu vienas būtų štabas, jeigu jisai vadovautų visoms operacijoms, ar tai būtų lengviau, veiksmingiau vystyti visas operacijas. Galbūt ir man buvo atsakyta, kad e, kilo problemos su ES, nes, e, nes ES nepateikė palidominės informacijos. Taigi, tai yra vienas pagrindinių dalykų, kurį dar reiktų aptarti. Ir Svarbiausias dalykas, kai, e, kai e, vykdoma tiek daug operacijų, kad darbas nesidubliuotų, nes dalyvauja apie 27-28, man atrodo, valstybės. Ir yra, e, dar yra tam, tam tikrų kontrolės punktų visame pasaulyje, kur pranešama apie piratavimą, tam tikrus konfliktus. Ir, ir Ir e, praktiškai dėl piratavimo ka, e, naftos kainos netgi pakilo 1,2 procentais. Ir todėl reikia iš esmės derinti geriau darbą, netlikti dvigubų užduočių. Nes, e, kaip aš pastebėjau, kai yra dažnai tie patys laivai atlieka tą patį darbą. Vieną dieną galbūt NATO laivas, kitą dieną uh, ES valstybių narių laivas, kuris atlieka tą pačią operaciją. Ir uh, vieną dieną tas, o kitą dieną tas. Ačiū. Manau, kad ši tema yra pakankamai rimta ir nuolat jai skiriame dėmesį. Ponas Tenuk. Ačiū pirmininkė, labai trumpas komentaras dėl to, ką ką tik kolega išsakė Aš manau tą patį, ką ir jis. Ir taip mačiau prieš keletą, e, prieš kurį laiką. Dabar galbūt šiek tiek nuomonę pakeičiau, pabuvęs NATO parlamentinė asamblėje ir mano kolega e, vicepirmininkas e, Sarius Volskis apie tai plačiau jums supasakos. Mano supratimas ir mano pasisakymai visuomet būdavo susijęs su tuo, kad Atalanto operacija turi vieną pranašumą NATO sistemai. Ir aš manau, kad NATO uh, sutiks su tuo. Atalanta leidžia koordinuoti veiksmus geriau su tokiamis valstybėmis, pavyzdžiui, kaip Kinija. Tai e, nėra organizacija, kuri e, veikia taip, kaip e, tos, kurios su NATO vėliava veikia. Ir Atalantos misijos e, Afrikoje yra labiau priimtinos kitoms valstybėms. Jeigu leisimėt pakomentuoti, tai norėčiau pasakyti, kad mūsų pakomitetis Birželio mėnesį renks posėdį apie kovą su piratavimu. Ir ten turėsime atstovų iš Kinijos ir Japonijos. Jie paaiškins tai, apie ką ką tik kalbėjo ponas Tenokas. Jie pasakys, kad nori bendradarbiauti su ES ir galvoja, kaip tą darbą palengvinti. Pabaigai liko labai nedaug žmonių. Aš matau, kad vertėjai jau ir taip per ilgai dirba. Jeigu jūs nieko prieš, galbūt paskutinį pranešimą dėl NATO parlamentinės asamblėjos galėtume aptarti angliškai. Ar galėtumėm toliau dirbti angliškai? Uh, Janis Juzvolski. Pourquoi pas en français? Or in French, both of them. <laughs> Et de façon à pouvoir libérer les, les interprètes. Merci de votre euh, compréhension. Merci. Euh,